Okay. I, I haven't opened the meeting yet. Now let me do that and then I give you immediate. Dar nepradėjau posėdžio, e, tą padarysiu taip pat ir iškart jums suteiksiu žodį. Pradėkime posėdį, tai yra mūsų klausimas apie visuotinai naudojimus e, lyginamuosius indeksus ir dėl teisės aktų e, reformos. Norite dėl darbo tvarkos, prašom. Ačiū pirmininkė. Prieš pradėdami svarstyti darbo tvarkę, gal e, galėtume pakalbėti apie laikinojo komiteto įsteigimą dėl kovos su mokesčių vengimu ir sukčiavimu. Kodėl aš kalbu apie tai? E, žmonės kalba apie tuos taip vadinamą liukslyk. Tai yra informacija paskelbta apie Luksemburgą, bet tai nėra vien tik Luksemburgo problema. Turėtume kalbėti plačiau apie e, tais viešuosiuose svarstymuose Norėčiau Aldė frakcijos vardu šiam komitetui pasiūlyti tapti lyderiais. Aš esu taip pat biudžeto, buvau kontrolės, biudžeto kontrolės komiteto pirmininkas praeitą kadenciją ir manau, kad Europos parlamentas turi būti lyderis varsydamas tokius aktualius dalykus. Dėkuoju. Pasiūlysime tai kitam koordinatorių posėdžiui, kuris apsvarstys jūsų pasiūlymą. Kaip žinia, plenarinėje sesijoje bus svarstomas šis klausimas ir per jį taip pat galėsime išsakyti savo nuomonę. Kaip parlamentas nėra bejonių, kad mūsų komitetas seks šį klausimą, mes neturime įsteigę nuolatinę darbo grupę mokesčių klausimus. O dabar pereikime prie e, viešojo klausimo, labai svarbių klausimų tai yra visuotinai naudojimų lyginamųjų indeksų teisės aktų reforma. Turime keturis svečius atvykusius pas mus į Briuselį ir dar Ispanijoje vienas kalbėtojas yra, su kuriuo bendrausime. Kviesiu jūs pasisakyti apie teisės aktus reglamentuojančius lyginamuosius indeksus. Mes, kaip naujas komitetas, nutarėme iš naujo pasižiūrėti į šią procedūrą, paskirime pranešėjus, šešėlinius pranešėjus, kurie pasisakys per šias diskusijas. Bet pirmiausiai suteikime žodį kalbėtojams E, prašau, kad jie kalbėtų ne ilgiau kaip e, penkias minutės e, po jų pasisakymų komiteto nariams suteiksiu žodį. Dabar norėčiau suteikti žodį ir pranešėjai. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti ir kolegom šešėlėms pranešėjams, e, kurie keisys nuomonėmis. E, šis klausimas yra labai svarbus tiek vartotojams, tiek verslui dėl to, kad mes norime užtikrinti pasitikėjimą finansų e, rinką sustiprinti skaidrumą. Žinome, kiek problemų buvo dėl manipuliavimo Libor. Mes dabar turime užtikrinti, kad lyginamieji indeksai, ypač svarbiausiai mūsų ekonomikai ir rinkai, būtų patikimi ir tvirti. Ir tą mes turėtume siekti užtikrinti proporcingų būdų dirbdami, sukurti vienodas sąlygas Europos e, lyginamų indeksų vartotojams bei administratoriams. Mūsų laukia sudėtingas uždavinys ir labai e, džiaugiuosi, kad turėsime galimybę e, pasikalbėti su įvairių žinybų organiz, e, organizacijų atstovais, taip pat ir priežos institucijoms. Taigi laukiu šios dienos diskusijos. Ačiū pirminkė. Dabar pradėkime e, nuo pasisakymų. Pirmasis kalbės Davidas Raitas, Josko generalinis sekretorius. Prašom, žodis jums. Pone Raitai, ar girdite mus? Ar kas nors Galite kaip nors susisiekti su ponu Wright. Jūs girdite mus? Kol kas verbalinė komunikacija nevyksta. Kas gali susisiekti su mūsų kalbėtoju Madride ar paskambinti galbūt jam galima? Ar jūs girdite mus? Taip, atrodo, kad vieni kitus girdime. Pirmininkas sako, kad girdisi kalbėtojo balsas iš Madrido, tačiau vertėjai jų negirdi. Thank you very much, Mr. Wright. Labai ačiū, ponė Raitai. Toliau kalbės ponas Roberto Skievi, kuris vadovauja e, generalinio direktorato rinkos operacijoms Europos centrinėme banke. E, gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai, pirmiausiai norėčiau padėkoti Jums už suteiktą galimybę dalyvauti šiame uh, E, viešajame svarstyme Europos parlamente. Lyginamieji rodikliai per pastarus metus tapo mūsų ekonomikos centrinė e, dalimi. E, kai kurie rodikliai apibrėžia mokėjimus finansinėme kontrakte ir ne viena iš sutarties šalių negali kontroliuoti tų rodiklių ir jie laikomi e, neutraliais ir teisingais. Jeigu pasitikėjimas e, rodiklių šali, e, nešališkumu nukentės, tai ir pasitikėjimas tarp dviejų sandorio šalių labai rimtai nukentės lyginamųjų rodiklių palūkanų normos EONIje Euribor eurozonoje tapo labai svarbių e, pasaulinės finansų sistemos elementų. Taip pat esminė priemonė e, pinigų perdavimo mechanizme, kaip pinigų politikos priemonė. E, Finansinio stabilumo valdyba e, šių metų Liepos mėnesį e, apie tai pasisakė ir taip pat pasisakė apie tai, kad reikia reformuoti e, lyginamosius indeksus, nes jie nukentėjo nuo įvairių manipulacijų. Atitinkamos institucijos yra ėmus ėmėsi tam tikrų veiksmų, siekiant nubausti kaltus e, dėl manipulacijų, bet taip pat e, pradėtas ir e, reformų procesas ir vyriausybės bei reguliuotojai siekia apčiuopiamos pažangos. Taip pat reikia užsitikrinti privataus sektoriaus atsidavimą ir paramą, nes tik tokiu būdu reformų procesas bus tvirtas lyginamieji e, rodikliai, privatus lyginamieji rodikliai ir toliau mūsų nuomonė netgi atlikus reformą turi būti nustatomi rinkos dalyvių. E, Europos centrinis bankas e, sveikina pasiūlymą dėl reglamento dėl finansinių lyginamųjų rodiklių, kurį komisija paskelbė pernai rugsėjo mėnesį. Taip pat mes esame dėkingi parlamentui, kuris e, nagrinėja šį dokumentą ir ketina jį patvirtinti. E, reglamentas e, apsaugos nuo manipulacijų, pirmiausiai investuotojus ir vartotojus. Ir taip pat bus užpildyta teisėkuros e, spraga ES šioje srityje. E, todėl, jeigu e, teisėkuros institucijos priims šį sprendimą e, greitai ir tai bus naudinga visiems. Dabar aš norėčiau pakalbėti apie kai kuriuos elementus išdėsius komisijos pasiūlyme. Europos centrinis bankas e, džiaugiasi tuo, kad reglamentas e, numatys tiesiogiai taikomas taisyklės viso proceso, kuriame naudojami lyginamiai rodikliai metu rodikliai bus kategorizuojami, viena grupė bus esminės svarbos rodikliai ir jiems bus taikomos griežtesnės sąlygos. E, taip pat numatytas bendradarbiavimas tarp priežos institucijų ir e, taip pat e, prižiūrimos institucijos turės teikti duomenis apie esminius rodiklius. Mes žinome, kad Euriboras yra labai svarbus ES finansų rinkoms ir tai yra svarbi priemonė e, transmisijos pinigų politikos kontekste. E, dėl to e, manoma, kad Europos priežios institucijos turėtų dalyvauti nustatant indeksus ESMA taip pat turėtų dalyvauti ir dirbti kartu su banko institucija. E, reikia, kad apimta būtų nemažas e, šalių skaičius, e, tų, kurios naudoja Euriborą, taigi dėl to reikia, kad kompetentingos institucijos koordinuotų savo veiksmus. Mes e, taip pat norime pasakyti, kad e, reglamento projektas dabar daugiau dėmesio skiria e, kiekybiniams kriterijams, kuriuos gali būti sudėtinga įvertinti. Jie nega, gali būti nepakankamas pagrindas nacionalinių E, lyginamųjų rodiklių priskirimui kaip kritinės svarbos. Tokie rodikliai vis tik tai gali būti labai didelės svarbos atitinkamoje valstybėje narėje. Taip pat e, matome, kad e, tam tikri numatyti įgaliojimai ir tam tikros nuostabos, nuostatos gali sumažinti dalyvaujančių šalių skaičių, gali atgrasyti juos nuo dalyvavimo. Mes taip pat e, pasižiūrėjome, ar deramai atsižvelgta reglamento pasiūlyme į stabilumo e, elementus. E, kitas dalykas labai svarbus - ekvalentiškumo režimas su trečiosiamis šalimis. Mes turime siekti užtikrinti ES visiems vartotojams kad bus taikomi vienodi lyginamieji rodikliai. Ir taip pat nereikėtų trukdyti naudotis trečiųjų šalių lyginamaisiais rodikliais, nes daug investicijos produktų yra siemi su tokiais trečiųjų šalių rodikliais. Taip pat reikia e, išsiaiškinti, kaip komisija taikys ekvivalentiškumo sąlygas ir kaip bus e, traktuojami dar nevykdyti įsipareigojimai, kai bus įdėkti nauji reikalavimai dėl lyginamųjų rodiklių. Reikia numatyti laikinai perinamai laikotarpį ir mūsų nuomonė trečiųjų šalių administratoriai turės įrodyti, kad jie laikosi globalių principų dėl e, lyginamųjų rodiklių e, nustatymo, e, kuriuos paskelbė IOSKO e, pernai Liepos mėnesį. Ir tai turėtų būti pagrindas e, rodikliams ir taip pat tai yra pagrindas komisijos reglamento projektui. E, reikia pirmiausiai pasikliauti e, globalių mastų e, patvirtintais standartais. Dar norėčiau baigdamas pasakyti, kad labai svarbu, kaip galima greičiau priimti teisės aktus dėl lyginamųjų rodiklių. Tai svarbu yra pasitikėjimui rinkos. Uh, Labai e, svarbu rodikliai yra finansinių paslaugų galutiniams vartotojams. Mes įdėkdami e, lyginamosius rodiklius turime užtikrinti gyvybingą tvirtą sistemą. E, turime galvoti, kaip sustiprinti dabartinių lyginamųjų rodiklių kokybę ir tik tai tokiu būdu mes galėsime užsitikrinti pasitikėjimą. Dėkoju. Kitas kalbėtojas e, Hartmut Graf, e, Stoks e, organizacijos vadovas. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Ačiū už kvietimą, man malonu dalyvauti jūsų diskusijose, prisidėti prie sprendimų prieimimo. Norėčiau pradėti nuo klausimo, kodėl indeksai yra tokie svarbus Europai šiuo metu grėsia Japonijos lyga, kuri pasireiškia ekonomikos neaugimu arba nedideliu augimu, e, senstančią visuomenę, indeksavimo šios problemos spręsti nepadės, tačiau galbūt prisidės prie sprendimų ieškojimų. Indeksacinės investicijos yra pats geriausias būdas taupyti senatviai E, nuo 60-70 procentų aktyvių vadovų neviršyje e, tų rodiklių e, ribų ir todėl veikia mm, penkis kartus padindami savo sąnaudas. <clears throat> Indeksai yra greito augimo ir finansinių paslaugų pagrindas ir todėl Jie siūlo, uh, užtikrina galimybę uh, didesniam skaidrumui rinkoje, taip pat uh, skatina investicinę pramonę. Noriu pateikti tik tai kelis skaičius. Uh, šiuo metu kasdieną yra e, parduodama 120 milijonų įvairių kainų vertybinių popierių ir 30 milijonų per dieną. Netinkamas elgesys ir manipuliavimas indeksais yra susijęs su interesų konfliktu, todėl rinkos dalyviai viena vertus gauna ekonomik, nes naudos iš prekybos su indeksai susijusiais e, produktais. E, kita vertus, e, jie patenka interesų konfliktą, todėl būtina jį reglamentuoti. Yra dar vienas interesų konfliktas, kuris pasireiškia tuo metu, kai turto valdytojai susiję pasyvius produktus su uh, savo paties sukurtais indeksais ir tokiu būdu e, atsiranda subjektivaus manipuliavimo galimybė. Mes manome, kad būtina užtikrinti tinkamą reglamentavimą, ypač tos paskutinės grupės indeksam. E, tačiau reikia pasirinkti proporcingą požiūrį į šį reglamentavimą nes e, pasaulinė mm, e, pramonė negali e, veikti, jeigu tas reglamentavimas bus per daug griežtas. Taigi mes nenorime patekti į tokią padėtį, kai indeksus apskaičiuos tik tai patys produkto siūlytojai ir taip pat bus apribotas pasirinkimas. Todėl mes e, siūlome e, kelis e, lyginamųjų rodiklių reglamentavimo modelius. Reglamentavimo reklamai turi būti grindžiami tam tikrais reguliuojamais duomenimis, kurie yra mm, grindžiami mm, informacija, kuria keičiamasi du konkrečius pavyzdžius norėtume pateikti tam, kad būtų taikomas skirtingas požiūris. Indeksai neturėtų būti įrašinėjami, indeksai, kurie yra grindžiami reglamentuojama informacija, reglamentuojamais duomenimis. Ir mes taip pat teigiame, kad uh, tie indeksai neturėtų sudaryti kritinių lyginamųjų rodiklių. Neturėtų būti traukiami, skaičiuojant kritinius ro... lyginamosius rodiklius. Todėl mes manome, kad būtina viską reglamentuoti e, pasauliniu mastu, nes praėjusiais metais buvo paviešinti lyginamųjų rodiklių apskaičiavimo principai ir Šie principai jau buvo patvirtinti e, didžiausių pasaulio nepriklausomų indeksų e, teikėjų arba nustatytojų. E, jungtinės valstijos neketina patvirtinti tinkamų teisės aktų dėl indeksų, taigi ES turėtų pripažinti atitinkamą reglamentavimo režimą, nustatyti ir grįžti jį į OSKO principus. Žinoma, reikia numatyti tam tikrą perinamą ir gyvenamą laikotarpį. Reikia pripažinti, kad neutralūs, nepriklausomi indeks, e, neutralinė priklausoma indeksų pramonė buvo naudinga finansų rinkoms, e, siūlant įvairius finansinius produktus. Reikia paminėti dar vieną dalyką, kuris yra labai svarbus šiame kontekste, tai yra būtinybė e, surenkti platesnio masto diskusijas susijusias su indeksų nustatymo nuostatomis <clears throat> Ši diskusija turėtų būti panaši į e, diskusijas dėl e, perkelimų. Ir mes manome, kad šis reglamentas neturėtų apriboti indeksų nustatytojų arba apskaičiuotų įprastinės veiklos, todėl reikėtų pasirinkti labai proporcingą ir kalibruotą požiūrį. Minėti pasiūlymą ištikrintų tokio požiūrio pasirinkimą tam, kad būtų užtikrinta visapusiškai veiksminga pasaulinė konkurencija. Ačiū uždėmesi, nekantri laukiu tviros ir naudingos diskusijos. Ačiū ponui Grafui, dabar suteiksime žodį kitam kalbėtojui ponui Rudolfui Zybeliui, kuris yra EFAMA darbo grupės e, vadovas ir e, jis yra tinkamos Vokietijos turto lėšų valdymo asociacijos direktorius. Ačiū, ponė pirmininkė. EFAMA atstovauja Europos investicijų valdymo pramoniai ir pas mus šiaip jau yra beveik 17 trilijonų, e, trilijonų e, eurų vertės turtas e, valdomas. Ir noriu paminėti, kad mano pramonė tikrai visiškai pritarė šio reglamento tikslams, nes reglamentas padės investuotojams pasiekti tikslų, atkuriant pasitikėjimą šią pramonę ir jos sandoriais. Dabar pirmiausia, koks yra turto valdytojų vaidmuo. Tai turto valdytojai e, šiaip jau e, valdo e, turtą per patikos fondus, tokių, tokių fizinių investuotojų kartu ir, ir sisteminių investuotojų, tokių kaip draudimo bendrovės, pensijų fondai vardu. Na ir dabar Čia iš tikrųjų kalbam apie milijonus e, Europos piliečių, investuotojų, kurie visiškai priklauso nuo šitos pramonės. Na ir dabar mes paprastai vadovaujamės lyginamaisiais indeksais ar indeksais, mes nepateikiam e, duomenų, pagal kuriuos tada apskaičiuojami tie lyginamieji indeksai. Mes tiesiog naudojamės tokiais e, indeksais, kurie Ir vėlgi mes vadovaujamės jais, verdindami tam tikro fondo rezultatus ir kitus dalykus. Na ir valdytojai neturi tiesioginės prieigos prie trečiųjų šalių nustatytų indeksų ir negali tada įvertinti kitų fondų veiklos. Ir dabar, ir dabar fondai ir kiti fondai KIS priklauso nuo šiaip jau e, tam tikrų indeksų, kurie nustatyti kitų. Ir tai pasakytina kartu ir apie tokias lėšas, produktus, kurie, kuriais prekiaujama biržoje. Tad dabar turto valdytojų, e, tokių indeksų valdymas iš tikrųjų reglamentuojamas šio reglamento ir e, kitais teisės aktais. Ir laikomasi kartu esma gairių, tad e, šiuo atveju laikomasi skaidrumo tam tikrų indeksų ir kartu tokie indeksai turėtų tinka, būti tinkami tikslui ir jų e, turinys turi būti pakankamai aiškus. Dabar šis reglamentas iš tikrųjų papildys tik tai dabartinę tą jau egzistuojančią pramonę ir jos e, laikom ir jos praktiką ir tokiu būdu tikrai toliau bus tobulinami standartai. Tad skaidrumo sumetimais mes tikrai šiaip jau sveikinam tai. Dabar mes visada e, sakydavom, kad e, reglamentas susijęs su trim tikslais Tai yra, kad čia turi būti laikomasi proporcingumo principo, kalbant apie reikalavimus, kartu vertinant galimo manipuliavimo riziką ir kartu e, reikėtų paminėti ir e, rodiklių skaidrumą. Ir kartu tiks, trečias tikslas tai sudaryti vienodas sąlygas visiems indeksams, kuriais vadovaujamasi Europos Sąjungoje, tam, kad tikrai būtų galima kalbėti apie patikimus, tvirtus ir veiksmingus uh, rodiklius. Dabar pirmiausia, e, rodiklio vartojimas turėtų būti aiškiai atskirtas nuo jo pagam, pa, tiesiog pateikimo, pagaminimo, tai yra sukūrimo. Ir dabar aš nesileisiu į detalės, nes ponas Grafas jau kalbėjo nemažai. E, Trečias dalykas - reglamentas turėtų būti taikomas tik tai indeksams, kurie jau paskelbti ar kuriuos ruošiamasi paskelbti. Ir kartu trečiųjų šalių indeksų tiekėjai neturėtų būti e, tiesiog e, neįtraukiami į šią sistemą. Dabar pirmiausia dėl lyginamojo indekso vartojimo. Čia e, atitinkamas reglamentos straipsnis. Dabar pirmiausia reikėtų apibriežti e, lyginamojo indekso vartojimą, atskiriant jį nuo indekso sukūrimo. Pagal dabartinį reglamento pasiūlymą iki galo neidentifikuojami tokių indeksų vartotojai, o tą reikėtų padaryti. Tad reikėtų, kuriant e, vartojimo savoką, atsižvelgti į tai, kas buvo pasakyta taryboje. Dabar čia reikėtų uh, minėti du tokius vartojimo atvejus. Pirmiausia, e, indeksų dabartinių derinys e, ar dabartinių e, indeksų tam tikros modifikacijos. Tad iš tikrųjų tokiais indeksais jau dabar naudojam, naudojasi turto valdytojai. Ir čia vėlgi E, ponas Grafas kalbėjo apie finansinius indeksus, tad jie turėtų būti e, įvardyjami kaip indeksų vartojimas. Ir dabar dar e, labai svarbu, kad vėlgi nebūtų kišamasi į kaino, tai yra finansinės priemonės kainodarą. Antras dalykas, reikėtų aiškiai pasakyti, kad tik tai lyginamieji indeksai, kurie paskelbti, patenka į reglamento taikymo sritį. Prieš mane kalbėję mm, kolegos minėjo, kad e, ES rinkoje cirkuliuoja milijonai, cirkuliuoja milijonai indeksų, kuriais naudojasi įvairios šalys. Tad kai kurie indeksai neturėtų patekti. Ir trečią straipsnį reikėtų patikslinti, jog e, būtent kokie indeksai patenka į reglamento taikymo sritį. Be to, investuotojai turi turėti skaidrumą dėl duomenų, kuriais apskaičiuojami indeksai, dėl kainų lygio, e, kitų dalykų ir tie duomenys turėtų būti pateikti reguliariai. Ir Ir tokiu būdu tada, kad to reikia tam, kad e, iš tikrųjų valdytojai galėtų vėlgi patikrinti ekvivalentiškumą ir tai, apie tai turėtų būti skelbiama esma e, tinklalapyje, e, kalbant apie indeksus, kurie viešai naudojami. Ir galiausia, trečiųjų šalių prieiga. Uh, kaip ir kiti kalbėtojai. Ir mes pageidautume, kad būtų sudarytos vienodos sąlygos tarp ES ir ne ES indeksų teikėjų ir tam reikia numatyti perinamai laikotarpį, e, ypač e, vėlgi per kurį trečiosios šalies indeksų teikėjas galėtų tiesiog įrodyti, kad jis e, laikosi atitikties reikalavimų. Ačiū dabar. Paskutinis kalbėtojas Pierre Marijos Santa, kuris e, vadovauja uh, Hypo Ferens Bank uh, finansų skyriui. Dėkoju pirmininkė, gerbėjim parlamento nariai, mes pirmininkė, ponės ir ponai. Norėčiau išsakyti keletą minčių šiuo labai svarbiu klausimu ir taip pat esu pasirengęs atsakyti jums. Uh, klausimus. Mes su Nikredit sveikiname ES iniciatyvas, taip pat e, pasaulinio ligmens e, iniciatyvas dėl reformos lyginamojų indeksų. Mes manome, kad jie yra labai svarbus atkuriant pasitikėjimą rinkų. Neseniai vykiai vykiai rodo, kokie svarbus yra tie indeksai ir kaip jie gali neigiamai paveikti e, vartotojus, e, rinkas, e, investuojant į nelabai sudėtingus finansinius produktus kaip hipotekos. Aš kalbėsiu apie pinigų rinkos indeksus, kurie gana plačiai vartojami. E, Unicredit e, yra vienas iš dalyvių nustatant pagrindinius indeksus, tokius kaip Euribor ir Eonija. Ir mes e, rodome tuo savo atsakomybę, pirmiausiai galvojame apie vartotojus, investuotojus ir kitus finansinius tarpininkus. Mes žinome, kad indeksai yra labai svarbus pinigų rinkai ir uh, Jeigu kai kurie iš jų išnyks, tai gali kelti pavojų rinkos dalyviams. Unicredit ir toliau e, dalyvauja savanoriškai e, nustatant indeksus. Mes žinome, kad jie atsirado prieš keletą dešimtmečių tie indeksai. Dabar pateiktame pasiūlyme yra e, numatyti indeksai, kurie bus laikomi e, kritinės esminės svarbos, e, jeigu finansinės priemonės e, E, vertė yra mažiausiai 500 milijardų. Bet manome, kad e, toks vienas kriterijus yra nepakankamas, nes kai kurie indeksai gali, pavyzdžiui, būti visai ES nereikšmingi, bet kai kurioms atskiroms šalims labai svarbus. Dėl to mes pasirinktume kiek, kokybinius e, kriterijus kriterijus, nustatant indeksus. Ir taip pat reikėtų pasižiūrėti, ar kai kurio indekso panaikinimas neigiamai nepaveiktų finansų stabilumui ir ar, pavyzdžiui, jisai nėra svarbus kokiai nors vienai šaliai arba netgi ir keletui šalių. Dėl priežiūros, e, jeigu indeksai naudojami daugiau negu vienoje šalyje, mes manome, kad esma, o ne nacionaliniai priežiūros E, institutai turėtų būti atsakingi už priežiūros funkciją. Esmos vaidmuo yra labai svarbus užtikrinant, kad sprendimai dėl kritinės svarbos rodiklių būtų primami atsižvelgiant į ES bendrus interesus ir rinkų finansinių stabilumą. Reikia e, taip pat e, sustiprinti naujos komisijos e, vaidmenį siekiant sukurti kapitalo rinką. Per pastarsius dviejus metus 19 bankų pasitraukė iš Euribor grupės. Mums dabar labai svarbu užtikrinti, kad ta grupė būtų pakankamai didelė, kad būtų galima indekso reprezentatyvumą užtikrinti. Dėl to mes e, e, turėtume tai užtikrinti, taip pat suteikti platesnius įgaliojimus ezmai, e, taikant tam tikrus reikalavimus. E, Dabartinėme pasiūlyme e, daugiau, e, nustatant indeksus, didžiausias dėmesys skiriamas sandorių duomenims, bet mes manome, kad tokiu būdu kad tai yra geras dalykas ir sumažėja manipulacijų galimybė. Bet jeigu pasižiūrime į Euribor ir tarbankinę rinką, e, manome, kad kartais e, tas e, tuo pagrystas indeksas gali būti ir ne patikimas, nes padėtis likvidumo arba sandorių nebuvimas gali iškraipyti padėtį. E, reikia e, užtikrinti taip pat pasiūlymų deramą e, kontrolės sistemą. Administratoriai pagal pasiūlymą turi paskelbti duomenys, kurie buvo naudojami nustatant rodiklį iškart, kai tas, atsiprašau, indeksą, kai tas indeksas yra paskelbiamas. Bet mes manome, kad tokios informacijos skelbimas gali sukelti tam tikrus rinkos iškraipimus, nes kai kurie duomenys apie finansavimo kaštus yra labai delikatus duomenys. Ir paskui gali nukentėti e, bankų galimybė e, skolintis iš rinkų. E, reikėtų neskelbti tokių duomenų iš karto, bet saugoti tuos duomenys, kad esma galėtų jais pasinaudoti. Galiausiai per keletą paskutinių mėnesių e, pats sektorius e, gilinosi į indeksų vertę, pirmiausiai mm, Euriboro. Žinome, kad Euriboras buvo įdėktas 98 metais. Tačiau e, sutarčių pagrįstų euriborų yra nepaprastai daug, e, jos yra labai įvairios, dėl to reikėtų e, teisėkuros Europos šioje srityje tam, kad būtų galima, už, kad nebūtų iškraipytos sąlygos ir nepakengta dabartiniams sutartims su nauja reforma. Ačiū, dabar prasidės diskusija. Norėčiau priminti nariams, kad visiems e, norintiems suteiksiu žodį, pirmiausiai pasisakys e, pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai, suteikiu po e, dvi minutės kiekvienam, pasakykite konkrečiai, kam pateikėte klausimą, o kalbėtojas atsakys per tris minutės. Po to vyks spontaniškos diskusijos ir kiti norintys galės paklausti. Liudikas Nidermajeris, pirmasis šešėlinis pranešėjas. Prašom. Much, uh, Labai ačiū, tikiuosi, kad apsisuksiu greičiau. E, man rūpė trečių šalių režimas, noriu paklausti komisijos atstovų, nes problema kyla dėl to, kad reglamentas buvo parengtas tuo metu, kai buvo tik tai rengiami JOSKO veiklos principai, dabar man atrodo, kad Josko yra pripažįstamas visame pasaulyje kaip e, globalus principas. Jeigu mes ir sieksime kažko daugiau nei nustatyta pagal Josko principus ar kiti svarbus pasauliniai finansų centrai prisitaikys prie šio režimo, kitaip tariant, mm, kokia yra tikimybė, kad mūsų taikomas režimas bus griežtesnis palyginti su Josko ir tai apsunkins mūsų įmonėms galimybę konkuruoti su e, atinkamos paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir institucijomis ne iš Europos. Ponai Tot žodis. Norėčiau pasitikslinti dėl trečiųjų šalių režimo, kuris yra skirtas tam, kad trečiųjų šalių naudojami lyginamieji rodikliai būtų naudojami finansinių institucijų, pasirašant tam tikras e, sutartis, pavyzdžiui, hipotekos paskolų sutartis papildoma svarbi funkcija yra siekis užtikrinti vienodas konkurencinės sąlygas ES įmonėms konkuruojant su įmonėmis iš trečiųjų šalių. Taip pat labai svarbu pabrėžti, kad ekvivalent, ekvivalentiški režimai, kurie siūlomi reglamente, turėtų būti teisiškai nepriekaištingi. Ir uh, mes nesame tikri, kad e, trečiųjų šalių lyginamųjų rodiklių nustatytojų išduodami sertifikatai užtikrintų tą teisinį e, saugumą ir vienodas konkuravimo sąlygas. Tačiau būtent laikyti EOSCO principų. Komisija vertindama reglamentą turės atsižvelgti, ar trečiųjų šalių uh, E, teisinė sistema ir priežiūros praktika atitinka josko principus ir lyginamosius rodiklius. Mes taip pat manome, kad josko principų įgyvenimo peržiūra e, turėtų e, suteikti tinkamos informacijos kaip trečiosiuose šalise tų josko principų yra laikomasi. Aš pirmiausiai turiu omenyje tokias šalis kaip Japonija ir Singapūras, kurios svarsto teisės aktus dėl lyginamųjų rodiklių, kurių apriptis galbūt iš pradžių e, nebūtų tokia plati. Europa, kaip ir anksčiau, dažnai imasi lyderės vaidmens, sėkmė gyvendinti tarptautiniu mastu patvirtintus ir sutartus principus, tačiau patirtis rodo, kad e, e, trečiosios šalis dažnai po to mūsų pavyzdžių paseka. Ačiū kitas kalbėtojas e, S ir D šešiems prieš šešiems panas Fernandes. Labadiena. Aš noriu užduoti pat klausimą kaip kolega iš ELP, tačiau išgirdome atsakymą. Noriu dar du klausimus užduoti. Pirmasis adresuotas Europos centrinio banko atstovai dėl e, kritinių lyginamųjų rodiklių apibriešties. Manau, kad dabartinė apibrieštis nėra tobula, nes e, manau, kad e, šių rodiklių vertinimas siūlomas dabar nėra pats geriausias. Aš pritariu e, pasiūlymui juos vertinti atsižvelgiant į finansų rinkų stabilumą. Taigi, noriu paklausti, kaip galėtume geriau apibrėžti tos kritinius lyginamosius rodiklius, nenumatydami galimybės priežiūros institucijoms čia per daug įtakoti procesų. Taip pat kalbant apie žaliavų lyginamosius rodiklius, šį klausimą galėtų atsakyti bet kas. Kalbant apie nefinansinius lyginamosius rodiklius, dažniausiai susidurėme su tokia problema, kai, rodik, kai šie rodikliai yra nustatomi neprivaloma tvarka. Ir, e, e, tačiau kartu e, egzistuoja ir teisiškai privalomas Elgesio kodeksas, kuris galėtų sukelti tam tikrų problemų trečiosiams e, šalims, kurios šiuo metu su mumis bendradarbiauja. Tik norėčiau paklausyti, kaip galėtume spręsti šią e, problemą E, ne finansinių lyginamųjų rodiklių srityje, patvirtinant teisiškai privalomą Elgesio kodeksą. Paaiškėvi žodis. Ačiū, man pirmininkai, gerbiami nariai. Manau, kad kalbant apie kritinių lyginamųjų rodiklių apibrėžimą, e, suplakti vieną krūvą kokybinius ir kiekybinius aspektus E, nebūtų labai tinkamas dalykas, nes tai užtikrintų tam tikrą diskretiškumą ir e, galėtų galbūt nebūti labai naudinga institucija, kuri atlieka atitinkamą vertinimą ES pavedimu. Taigi reikėtų e, kitą metus galvoti ir apie tokio vertinimo tinkamumą. E, reikia nepamiršti, kad viena vertus e, yra naudojami tam tikri apibrėžimai pakankamai didelio masto turinio atžvilgiu, tačiau kita vertus yra atliekamas finansinio stabilumo vertinimas, kurio metu yra mm, skiriama daug daugiau dėmesio e, lyginamų rodiklių finansiniai kokybei. Ar susitarėt atsakyti į šį klausimą, klausė pirmininkas. Aš Aš nesu e, ekspertas e, žaliavų e, lyginamųjų rodiklių srityje, tačiau dabar daug diskusijų ir susijusių su Euriboro nustatymu ir taikymu ir manau, kad pasitelkus Elgesio kodeksą galbūt būtų sudėtinga užtikrinti kažkokį tai privalomą e, vertinimą ar e, indėlį, tačiau galbūt galėtume labiau paskatinti tos darbo grupės narių e, laisvanoriškas pastangas. Aš noriu kreipti komiteto narių dėmesį į josko principus, kuriais reikalaujama, kad lyginamųjų rodiklių administratorius <clears throat> turėtų vadovautis Elgesio kodekso nuostatais, kurie yra peržiūrimi kiekvienais metais ir e, nustatant e, lyginamosius rodiklius reikia nuolat atsižvelgti į galimus e, Elgesio kodekso pasikeitimus. Ir manau, kad šis svarbus principas turėtų būti perkeltas į praktiką ir tarybai pirmininkaujantis šalis turėtų siekti, kad šis principas būtų įgyvendimas ir mes to bet kokiu atveju siekime. EKR frakcijos vardu dabar ponas Sampoterno. EKR frakcijos vardu noriu užduoti klausimą Davidui Vraitui e, iš Josko, jeigu jis mūsų girdi. Pirmininkas, e, atsiprašau, kadangi e, turime ryšio problemą su Madridu, tai e, Josko atstovui klausimus užduosime pabaigoje. Jeigu turite dar vieną klausimą, tai kam nors kitam galite užduoti. Ponui Grafui noriu užduoti specifinį klausimą. E, pone e, grafai, ar Šveicarija kaip trečioji šalis e, ketina panašios apriepties teisės aktą patvirtinti kaip Europos Sąjunga. Aš galiu kalbėti Šveicarijos vyriausybės vardu. Šiuo metu prasidėjo pirmės diskusijos Šveicarijos vyriausybė, tačiau kol kas teisės aktų projektai nėra parengiami ir nėra planuojama atitinkamą teisės aktą patvirtinti dėl indeksų Šveicarijoje. Ačiū, kuomet atkursime ryšį su Josko, tai galėsite užduoti savo pirmąjį klausimą. Jo atsovai dabar ponui Viegas žodis. mes e, e, pripažįstama e, indeksų nustatymo svarbą, ypač turėdami minė žalą, kurią sukelia manipuliavimas įvairiais rodikliais ir indeksais. Ypač turint omenyje piknaudžiavimo atvejus ir tai, kad žala tokiais atvejais gali siekti milijardus eurų. Šiame kontekste reikia kalbėti taip pat nepamiršti interesų konflikto, nes atsižvelgiant į šias aplinkybės, būtina užtikrinti, kad nustatant e, kainų indeksus būtų laikomasi kuo paprastesnių principų, tačiau tą užtikrinti nėra visada įmanoma. Todėl turime stiprinti valstybinių institucijų vaidmenį. ES veikia kelios institucijos turinčios įgaliojimus ir galimybės imtis šios rytie ryštingų veiksmų. Šios institucijos e, turėtų būti susilaukti atitinkamo pripažinimo ir e, turėti galimybę daryti didesnį įtaką padėčiai rinkoje. Kiti rodikliai, kurie labai svarbus, pavyzdžiui, palūkanų normos, e, manau, kad Europos centrinis bankas galėtų rinkoms e, išsiųsti tam tikrus e, signalus e, tam, kad būtų galima veiksmingiau išvengti, nustatant lyginamosius rodiklius interesų konflikto. Kas turėtų atsakyti iš jūsų klausimą dėl viešųjų valstybinių institucijų vaidmens, nustatant lyginamosius rodiklius? ECB atstovas, prašau. Ačiū pirmininkė. Manau, kad e, viešasis sektorius jau daug nuveikė šioje srityje. Ypač priežiūros institucijų mm, atstovai Mes mm, dabar e, turime įgaliojimus kontroliuoti ir prižiūrėti mm, siekiant e, vadovautis tam tikrais apdarumo principais, tačiau nesikišant į verslo sprendimus. Todėl e, tinkamos priežiūros institucijos aktyviai dalyvauja remdamos reformų procesą. Visi kalbėtojai minėjo įvairius ataskaitas, įvairias darbo grupės, G20 tarptautinį finansinio stabilumo valdybą, JOSKO, e, kitas institucijas, kurios e, daug dirbo nustatydamos, pavyzdžiui, užsienio prekybos lyginamosius rodiklius. Todėl mes siekime to integruoto privatumo, tiek e, e, siekiant e, nustatyti bendrą metodiką, <clears throat> apskaičiuojant tos indeksus ir rodiklius, tiek ir siekiant užtikrinti panašų arba vienodą elgesį rinkos dalyvių. Taigi mes Toliau remsime Europos bankų federaciją, e, rinkos dalyvius, siekiant nustatyti finansiniais sandariais grindžiamą Euriboro indeksą. Dėkuoju. Kas dar? Trumpai dar noriu papildyti. Privat E, privatus subjektai ėmėsi veiksmų, kad būtų užtikrintas e, didesnis indeksų skaidrumas, e, nes bandoma kovoti su neskaidrumu, neskaidriomis kainomis ir dėl to siekiama daugiau dar pasikliauti sandoriais Bet jeigu privatus sektorius teisės aktais bus išstumtas, tada a, a, susidarys situacija, kai a, nebebus galima deramai nustatyti kainų pagristus sandoriais. Ir dėl to privatus sektorius dabar taip pat siekia pateikti kaip geresnius indeksus. Filip Lamberts, šalių atstovas. Sveiki visi. Klausimas komisijai ar reikėtų visus indeksus apimti reglamente, bet taikyti dviejų lygių sistemą, kur, pagal kurią kritinės svarbos indeksams būtų taikomas griežtesnis režimas, o kitiems netauks griežtas režimas. Bet galbūt mes juos galime apimti visus, tai reiškia, kad jeigu vienas indeksas uh, perina iš nekritinės į kritinės svarbos kategoriją, tada jisai vis tiek bus ir reglamentuojamas ir prižiūrimas. Norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte tai. Taip pat klausimas komisijai ir ECB. Vienas dalykas, kuris atrodo, kuria nebūtina rizika, kelia nebūtina rizika finansų rinkoje, tai yra tas, kad netinkamai operacijose vartojami indeksai. Pavyzdžiui, Libor beveik visur yra taikomas, nors to nebūtinai reikėtų daryti. Klausimas, kaip galėtume, ką galėtume daryti su tokiu nederamu indeksų naudojimu, pasitelkdami dabartinius teisės aktus, užtikrindami, kad uh, indeksai bus naudojami tik tada, kai to reikia, o ne e, visais beveik atvejais. Jeigu jie nederamai naudojami, tai kaip tada įvertinti riziką ir e, pakankamai dėmesio skirti į tokį reiškinį. Dar vienas klausimas ponui Raitui e, dėl manipuliavimo užsienio valiutos operacijomis, valiutos skaitimo operacijomis. E, ponas Raitas atsakys vėliau, dabar komisija. Dėkoju, pirmininkė. Dėl klausimo apie tai, kaip įtraukti skirtingus indeksus ir reaguojant į tai, kad kai kuriems galima būtų netokias griežtas sąlygas taikyti. Komisijos pasiūlyme būtent apie tai ir kalbame. Niekas nesako, kad jisai atomolas, jį galima pagerinti, tačiau pasiūlyme numatyti horizontalus e, reikalavimai visiems indeksams, numatyti griežtesni reikalavimai kritiniams e, indeksams, pavyzdžiui, privalomiems e, dalyviams arba įnašams ir priežios institucijoms. Taip pat kalbam apie uh, E, konkrečius reikalavimus reguliuojamiems duomenų indeksams, jeigu to reikalavimo pagal kitus teisės aktus europinius, taip pat yra palūkanų indeksai ir žaliavų indeksai specialiai prieduose atskirai aptariami. Mes e, ketiname taikyti skirtingus reikalavimus skirtingiems indeksams. Taip pat Manome, jog visi indeksai turi būti viešai reguliuojami ir prižiūrimi, nes e, visi indeksai susiduria su panašia rizika, dėl to nenorime palikti e, spragų teisės akte, kurios gali išiškėti ateityje, kai e, kils kokiu nors problemu. Pavyzdžiui, pamatysime, kad tam tikros manipulacijos gali e, viršyti tuos indeksus ar brangiųjų e, metalų indeksai, užsienio valiutos indeksai, jais kartais manipuliuojama. Mes norime sukurti sistemą, kuri būtų taikoma plačiaja prasme e, visiems indeksams, tačiau esame pasirengę svarstyti tai, kaip juos, juos proporcingiau žiūrėti, jeigu to reikės. Dabar, kaip prisimenu, CB atsuos turėtų atsakyti. Ačiū pirmininkė, gerbėmiai nariai. Aš norėčiau pasakyti, kad nuo 13 metų pradžios mes, kaip Centrinis bankas, dalyvavome e, šiame e, darbe ir e, banko puslapyje yra atitinkama ataskaita, joje kalbame apie pasirinkimo principą. Jūs būtent apie tai ir kalbėjote ir labai esu dėkingas Jums už tai, kad iškėlėte šį klausimą. E, rinkos dalyviai, ekonomikos veikiai, galutiniai vartotojai galės pasirinkti tarp skirtingų indeksų E, tuos, kurie geriausiai atitinka jų poreikius. Dėl to mes akcentavome, kaip svarbu užtikrinti daugia šališkumą, įvairia lipiškumą, kad būtų galima paskui pasirinkti, e, kad galutinis vartotojas galėtų e, matyti sąryšį tarp skirtingų galimybių ir naudoti tam tikrų, pasinaudoti tam tikrais indeksais, pasirinkti. Galime kalbėti apie palūkanų normų indeksus. Jie visur yra naudojami nebūtinai galvojant apie rizikos veiksnius, finansinius kintamosius ar kredito riziką. Ar tai tie visi elementai iš tikrųjų yra būtini, galvojant apie konkretų sandorį ar sutartį? dėl požiūrių. Finansinės stabilumo valdybos ataskaitoje apie tai kalbama ir priežios institucijos bei centriniai bankai dalyvavo šiame darbe. Buvo siekiama padėti rinkoms dalyviams ir parengti įvairių e, lygių, įvairių normų požiūrį. Pavyzdžiui, keletas bankų tą pritaikė ir matome tokią sistemą, e, jeigu kalbėsime apie palūkanų normos, e, pagal EONIją yra beveik e, neegzistuojančios rizikos indeksai ir kiti susijęs su Euribor. tai daroma tam, kad e, indeksų stabilumas ir testinumas būtų užtikrintas. Kitas dalykas, e, kaip išvengti nebūtinų dalykų, kaip užtikrinti daugiau vartotojų apsaugos. Bijau, kad e, labai daug čia novatoriškų dalykų jums negaliu pateikti, bet Centrinis bankas galvoja ir komisija, kas būtų tinkamiausia. Dar norėčiau pasakyti, jog mes darome kažką konkretaus. Užtikriname galimybę pasirinkti įvairovę, užtikriname. O atitinkamos tarnybos atsakingos už apsaugą. Dėkuoju. Ar dar komisija norėtų, galėtų atsakyti? Atsiprašau, kad nesakiau jūsų antrąjį klausimą. Komisija sutinka su jumis, taip svarbu spręsti šį klausimą. Indeksai turi būti tinkami, jų tinkamumas turi būti įvertintas, e, sudant finansinės sutartys su vartotojais, apie tai kalbama 18 pasiūlymų straipsnėje. Ten sakoma, prieš pasirašant finansinę sutartį su e, vartotoju reikia, kad būtų patikrinta, ar e, vartotojas supranta to indekso reikšmę ir e, taip pat jis turi nuspręsti, ar jam tinka e, tokio indekso vartojimas sutartyje. Ir priežios institucija turi patikrinti, ir taip yra padaryta. Ir jeigu e, priežios institucija mano, kad nėra, kad vartotojas tokios informacijos nėra pakankamai susipažinęs su tuo indeksu, tada turi įspėti, paaiškinti, kad jis nėra su juo pakankamai gerai susipažinęs. Prašau dabar e, pasakyti pranešėją Newman Koiten. Ačiū pirmininkė, labai daug klausimų buvo pateikta. Aš norėčiau grįžti prie to klausimų, kurį pateikė ponas Fernandės dėl uh, svarbos indeksų. Ir kreipiuosi ponas Kievi, taip pat į poną Satą. Jie abu išreiškė surūpinimą dėl kritinių indeksų apibrėžimo ir dėl įvertinimo. Uh, E, kiekybinio e, indekso, indekso ir tam tikrų sumų. Pone Skev, jūs sakėte, kad ECB pasisakytų už lankstesnį to kritinės svarbos apibrėžimą, atsižvelgiant į finansinį stabilumą pirmiau, pirmiausiai. Ar e, norėtumėte pasakyti, ką jūs ketintumėte daryti su kiekybiniu slengščiu ir išsameu pasisakytumėte apie e, kiekybinius, kokybinius rodiklius. Ta reikia, e, kas nuo kas reikės apžvelgti ir atsakingos institucijos turės e, atlikti įvertinimą. Taigi, kokia yra jūsų nuomonė apie tai? E, to paties klausiu ir pano Sata. Jeigu pirmininkas leis man, dar noriu pateikti klausimą ponui Zybel. E, Jūs sakėte, kad indeksai e, naudojami įvertinti investicijų fondų veiklai neturėtų būti įtraukti į šį dokumentą. E, ir e, norėčiau paklausti, ar taip yra siekiant išvengti interesų konflikto ar dėl tokių indeksų netvarumo. Keimas pirmininkė, mes manome, kad e, tam tikros lenkščio e, pasitelkimas nėra geriausias būdas. Kai kurios rinkos, kuriams taikomi indeksai, sunkiai yra įvertinamas žiūrint į konkrečias operacijas ir vertes. E, naudojami ir kiti e, elementai, ne tik e, indeksai. Todėl tam tikrais atvejais gali būti, kad indeksų nurodytojai apeis tam tikras sumas, jeigu jos bus labai tiksliai nusakytos. Ir atitinkamos institucijos turėtų naudoti kiekybinės priemonės, uh, E, kurios e, pademonstruotų tų indeksų svarbumą bendrame kontekste. E, reikėtų galvoti ne tik apie bendrą sumą, bet ir, pavyzdžiui, apie sutarčių kiekį. Euribor svarbus, nes, kalbant apie sumas, tikrai didelė vertė yra, bet kiti dalykai yra susijęs su hipotekomis ir taip pat jie yra svarbus. Mes taip pat turėtume e, žiūrėti į kitus kiekybinius, kokybinius, atsiprašau, rodiklius. Reikėtų ir e, finansinio stabilumo elementą e, žiūrint į indeksus. Aš suprantu, kad tai yra kompromisas, kad reikės pasirinkti, tačiau mūsų nuomonė būtų toks geriausias būdas e, nagrinėjant šį klausimą. Ponas Kavi, ačiū pirmininkė. Mes bandome išspręsti kiek, kokybinius klausimus gal esame nusistatę kaip ekonomistai šališkai. Reaguoju tai, ką sakė gerbiamas panas Sata. Kitos priemonės, jų naudojimas e, įvertinant e, tam tikros šalies indeksą pavyzdžiui, ekonominė veikla, tam e, sutartys, E, vienoje šalyje ir gali susidaryti tam tikros situacijos, kai indeksas, pavyzdžiui, plačiai nenaudojamas, bet jisai gali sukelti problemų dėl finansinio stabilumo ir gali tos problemos paskui išplisti kitas šalis. Taip pat galima pasižiūrėti į sutarties tipą, kuriai naudojamas e, atitinkamas indeksas ir ar tam tikras indeksas ar rodiklis taikomas profesinės institucijos ar tarpininkų ir ar dviejų galutinių vartotojų, lyginant su dviem galutiniais vartotojais, ar sandario šalimis. Ir taip pat reikia pasižiūrėti poveikį galimą stabila, e, finansų sistemos stabilumui. Pritariu ponui Satai dėl sutarčių, bet ir papildomi e, rodikliai, indikatoriai, e, daugiau kokybiš, kokybinio elemento įvestų lyginant su tuo slengščiu tam tikra konkrečia suma. Pavyzdžiui, jeigu, kaip sakoma, jeigu tu viršį sumą, tu esi kritinės svarbos, ar jeigu šiek tiek mažiau, tai netoks kritiškas ir mes norėtume tokios situacijos išvengti. Ponas Zybel dabar atsakys į klausimą jam pateiktą. Aš nesakau, kad nėra interesų konfliktų, bet jų pasiekmes jie yra sušvelninti. Jeigu pasižiūrėsime indeksus pirmiausia mažmeninėje srityje, tai pamatysime, kad turto valdymo bendrovių vadovės e, apie 50 tūkstančių e, vienetų siūlo paslaugų pagal USITS kolektyvinio investavimo į perleidžiamosius vertybinius popierius įmonės e, naudoja tam tikrus indeksus. Ir visi USITS yra prižiūrimi nacionalinių priežos institucijų, o jų veikla koordinuoja ESMA. Aš apie tai kalbėjau pradžioje, minėjau USITS direktyva, tinkamo turto direktyva egzistuoja taip pat kitos gairės, kurios yra ką tik tai atnaujintos ir ten kalbama apie tinkamumą, skaidrumą indeksų, bet kuriuo atveju priežios institucijos e, turės informacijos galės e, pasižiūrėti, ar, pavyzdžiui, tam tikri indeksai naudojami yra teisingai atitinkamus operacijoms, ar, pavyzdžiui, turto nuosavo indeksai e, tikrai naudojami siemi su e, nuosavo, nuosavo, nuosavo turtu ir kitomis panašiamis lėšomis. Aš kaip sakiau anksčiau, e, vertybinių popierių ir obligacijų pirkimas atliekamas tų usits e, bus vykdomas pagal tam tikrus indeksus. E, taip pat interesų konfliktas yra apribotas dėl to, kad naudojami tik tie indeksai, kurie yra reglamentuojami, prižiūrimi arba indeksai pagrįsti ir prižiūrimais ir reglamentuojamais duomenimis. E, mes turime galvoti apie indekso tinkamumą ir reguliuojamus indeksus. E, jeigu viskas bus daroma deramai, tai interesų konfliktas tikrai bus nedidelis. Dabar e, atrodo, kad jau veikia mūsų ryšys su Madridu. E, galime grįžti prie pono e, Sempotero klausimo į Josko generaliniam sekretoriui. Ačiū pirmininkė. Tikiuosi, ponė Raitai, kad mus girdite. Pasakykite, e, kokios kitos jurisdikcijos priklausančios jos, kokie tina įdėkti konkrečius teisės aktus dėl indeksų, kurių taikymos sritis būtų panaši kaip ir šio pasiūlymo. Uh, Jūs dirbote anksčiau Europos komisijoje, sukaupėte patirties e, ir gal ar jūs manote, kad e, bet kokie kiti, e, kitur taikomi reikalavimai atitiks komisijos pasiūlytus reikalavimus trečiosiams šalims? Ačiū, ponia Rait. Mr. Wright, Pone Raitai, ar mus girdite? Prašom, galite atsakyti klausimą. Ačiū, pirminkė, atsiprašau. E, ne viską galėjau girdėti, bet atsakysiu į tą paskutinį klausimą, kurį išgirdau. Ar jūs mane girdite? Aš girdžiu jūs, bet jūs manęs negirdite. E, pirmininkas, jūs galite kalbėti, mes viską girdime. Okay, let me continue. Um... Tęsiu. Klausimas apie kitas jurisdikcijas, apie tai, ar jos e, neketina įdėkti kokiu nors naujų taisyklių. Kiek žinome, tik tai Japonija ir Hongkongas ketina įdėkti tam tikras teisėkuros priemonės gana ribotai. Manau, jog yra tiesa tai, kad ne viena jurisdikcija, ne viena šalis neketina taip plačiai apreipti, kaip kad komisijos pasiūlymas numato. Taip pat buvo klausima apie trečių šalių režimą. Noriu pasakyti, kad e, galiu paminėti, pavyzdį, galiu paminėti pavyzdį apie išvesnės finansinės priemonės. JAV e, įdėgė taisyklės, dėl tokių priemonių aplenkė Europos Sąjungą ir mes dabar bandome suderinti abi sistemas ir tą padaryti mums sekasi labai sunkiai. Kai sakau, kad manome, jog būtų idealu, jeigu josko principai būtų pagrindas, pagrindas pripažinti tarpusavio indeksams. Dabar prieš problemoms e, dar gilėjant e, abiejose pusėse tą reikėtų padaryti. Galima kalbėti apie ekvalentiškumą ar panašius dalykus ir kuo anksčiau to tai įspręsime, tuo bus geriau. Gerbiamas e, Lambertas klausė apie indeksų naudojimą. Manau, jisai pasisakė labai, e, pasakė labai svarbų dalyką finansinių stabilumų valdybos e, žiūri į e, palūkanų e, rodiklius. Taip pat JAV atitinkama institucija, tai FSB, tai siūlo taikyti dviejopą požiūrį. Ir mes, jeigu reikia e, nerizikingų normų, pavyzdžiui, švesnėse finansinėse priemonėse, tai ten reikėtų taikyti laikinas sąlygas. Ponas Lambertas kalbėjo apie e, manipuliavimą užsienio valiuta. Į tą klausimą negaliu atsakyti. Manau, kad verti e, tokių sandorių sudaro maždaug 5 trilijonus dolerių per metus. Per dieną, atsiprašau. Ir mm, sunku dabar kalbėti apie manipuliavimą šioje rinkoje. Aš kaip ir jūs skaitau laikraščius ir pastebėjau, kad tam tikros e, finansų institucijos e, numato rezervą e, galimoms baudoms ateityje. E, taigi pasižiūrėsime, koks tyrimų rezultatas. Right and, uh... Labai ačiū, ponė Raitai, atsiprašau dėl, už, dėl komunikavimo nesklandumų, dėl blogo ryšio, mes pagerinsim padėti kitą kartą, dabar atrodo veikia aparatūra vėl. Tad turim šiek tiek laiko e, improvizuotiems pasisakymams, jei būtų norinčių kalbėti, pateikti klausimų referentams, tai, tai galima padaryti. Ačiū Labai trumpai. Kiekvien, visi kalbėtojai kartojo, jog sutinka su šio siūlomo teisės akto dvasia, bet norėdami užtikrinti atitikti, tai turim, aišku, pasiekti susitarimus praktiškai. Labai svarbu užtikrinti, kad visi šito reglamento elementai apimtų visą, ką reikia. Bet aš pasigentu štai ko. Pirmiausia, kodėl apie tai buvo, apie tai kalbama. Tai yra kultūros tam tikras dalykas, kad e, ne, tai yra vartotojai e, aptariamos rinkos nebuvo tinkamai traktuojami. Ir mano klausimas būtų toks, ypač ponui Satai, kitiems, ar jūsų manimų reglamento pasiūlymas iš tikrųjų neatsižvelgia į vis dėlto tą bendrą atitikties laikymosi kultūrą, kultūros ir kita vertus gal E, šiaip jau gal tiesiog trūksta tiesiog ryšto noro mm, sąžiningai elgtis su vartotojais. Čia kalbam apie platesnius kultūros dalykus. Ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, labai svarbu, kalbant apie indeksus, skirti pirmiausia tų indeksų struktūrą ir kitą dalyką manipuliavimą jais. Manipuliavimas e, indeksais yra kriminalinė veikla. Už ją traukiama baudžiamojon atsakomybėn e, individus tą darančius. O čia mūsų manimų siūlomas reglamentas yra labai geras, bet čia kartai suplakami du dalykai kalbama apie duomenis e, grindžiamus sandoriais. Jie gali padėti išvengiant manipuliavimo, tačiau tokių duomenų vienų nepakanka, ypač kalbant apie likvidžias rinkas, jų nepat nepakanka. Ir labai svarbu, kad reglamentas apriektų ir tai. Būtent kalbėtų apie indeksų struktūrą, sandarą, kad tie pasidarytų atsparesni galimam manipuliavimui bet kit, kad indeksai būtų e, tokie imunitetą turėtų manipuliavimo atžvilgių. Ir kartu labai svarbu, kad e, vyriausybės, e, tai, tai yra valdytojai laikytųsi, valdytųsi nuostatų. Ir šita prasme reglamentas yra labai geras. Aišku, jeigu jis bus tinkamai įgyvendintas, ir kartu vėlgi indėlin, indėlininkai, e, valdytojai, jeigu prie to prisidės, tai tada tikrai galima tada bus išvengti manipuliavimo. Ačiū už klausimą. Manytume, kad e, iš tikrųjų pagerėjo elgesio su vartotojais kultūra nes mes juk esam vartotojai ir kaip jūs. Ir kalbant apie institucinius e, investuotojus, kuriems aš atstovauju, tai mes kritiškiau vertinam lyginamuosius indeksus. Thank you. Thank you. Ačiū. Ačiū, ponė. Mirkin, ponė pirmininkė, turiu klausimą ponui Davidui Raitui. Klausimas paprastas. Jūs minėjot, kad tik Japonija ir Hongkongas ketina priimti įstatymus ir kad tie įstatymai nebus tokie griežti kaip ES. Gal čia būtų galima vartoti žodį galėtų Gal tada prie mus mūsų teisės aktą, tai e, tada pakenks tai konkurencijai ir kartu šiaip jau atsiras tam tikrų neįgiamų dalykų indeksų vartotojams Europoje. Dabar kitas dalykas. Dabar mastant apie vieną reglamentą, kuris padėtų visiems, tai tai gal tada būtų galima kalbėti apskritai apie reglamentą, pasaulinio masto reglamentą, kuriuo būtų apriepiami lyginamieji indeksai, kuris tada apriektų visą pasaulį. Ir ES reglamento nebereikėtų. Ačiū, ponė Raitai. The right. there may be delay, but I. Mr. Wright, do you, do you, yes, please. Pone Raitai, ar girdite mus, prašom. Tikrai įdomią mintį pasakė garbusis parlamento narys, tačiau būkime realistai. Tikrai nepasieksim pasaulio mastu vieno, vieno reglamento ką mes galėtume nuveikti pasauliniu mastu, tai dirbti e, tikrai pasiraitojus rankoves ir tam, kad tikrai būtų galime suderinti tam tikrus dalykus, bet kita vertus nėra teisiškai privalomų dalykų. Ta, ką mes darom, nėra privaloma ir tai nesikeis per e, artimiausioje ateityje. Aišku, mastant apie e, ilgą laikotarpį, tai būtų pageidautina. Aišku, būtų gerai pasauliniu lygiu parengti tam tikrus principus ir tikimės, kad tokius principus būtų galima tada taikyti nacionaliniai teisiai. Bet čia jau kiekviena valstybė dėl to sprendžia. O dėl ES taisyklių ar būsimų taisyklių, manyčiau, ponas tai diskusijos dėl to dar nesibaigė ir dabar jūs dirbat tam, kad būtų galima sukurti teisinius pagrindus. Tačiau svarbu štai kas. Labai svarbu, kad dėl vienos ar kitos priežasties mes nebaigtų, tai yra ne, mūsų darbo rezultatas būtų, kad nebūtų tokia fragmentuota pasaulinė sistema. Ir todėl labai svarbu, kad dabar visos pasaulio šalis su reikalu susijusios dirbtų kartu, kad suderintų bendrą tam tikrą supratimą, e, kaip būtų galima įgyvendinti turimus principus. Jeigu to nebus daroma, tai tada kils e, įstatymų konfliktas. Uh, Ir tokia situacija yra susikloščiusi e, ryšim su išvestinėmis e, finansų priemonėmis. Pirmininkas, labai ačiū. Daugiau kitų kolegų prašančių žodžio nematau, tad galim baigti e, diskusiją ir dabar vėl suteiksiu žodį pranešėjai. Ačiū ponė ir pirmininkė, kalbėsiu trumpai, ačiū už šios diskusijos dalyvius, ačiū kalbėtojams. E, kolegoms už mintis, kurias jūs įsakėt, klausimus, ačiū už atsakymus. Politika tai yra sprendimai. Ir aišku, mums teks nemažai apsispręsti per ateinančias savaitės. Turiu galvoje save pačią, šešėlinius pranešėjus. Antai Dar reikės pamastyti, kas yra tie kritinės svarbos indeksai, jų apibriežti teks pateikti, tad iš ties dar teks nuveikti daug darbo. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pranešėja, tad mes dar kol kas palauksim e, pasaulinio valdymo sistemos, kol kas pasitenkinsim Europinę ir tęsim darbą. Dar kartą ačiū ponui Raitui, ponui Skevi, ponui Grafui, ponui Zybeliui ir ponui Satai. Labai ačiū už jūsų pasisakymus. O dabar 15, e, 15 minučių pertrauką padarysim ir kviečiu sugrįžti į salę lygiai 5 valandą tam, kad e, vėlgi išklausytume komisijos narės Vesteir. Labai ačiū.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 Merci Paolo.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 posėdžio darbo tvarkės e, klausimą svarstysime. Keismės nuomonėms su Margaret Vestager, komisijos narė atsakinga už konkurencingumą. Noriu šiltai pasveikinti ponę Vestager atvykusią pas mus, padėkoti už tai, kad priemė mūsų kvietimą pasikeisti pirmą kartą nuomonėmis su ekonomikos komiteto nariais. Kaip žinote, klausimų metu ir po jo komisijos narė pareiškė norą reguliariai sustikti su mūsų komitetu, aptarti klausimus susijusius su antimonopolinėmis taisyklėmis, mm, politinės svarbos klausimus, mm, konkurencingumo politikos srityje. Taigi Mes e, palankiai vertiname tokį teigiamą komisijos narės požiūrį ir norime padėkoti už jūsų norą glaudžiau bendradarbiauti su Europos parlamentu, ne tik dėl to, kad manome, jog mūsų institucija yra labai svarbi, tačiau mes manome, kad būtina išgirsti piliečių balsą formuojant ES konkurencijos politiką. Labai ačiū. Pirmasis pasikeitimas nuomonėmis bus skirtas aptarti vienai svarbiai temai. Tai yra santykis tarp konkurencingumo e, valstybės paramos bankams taisyklių ir e, ir įvertinimo tarp, visapusiško tarpusavio santykių. Tačiau komiteto nariai gali užduoti klausimus ir iš kitų svarbių sričių. Žinome, kad e, viešoje darbo tvarkė kai kurie klausimai dabar yra intensyviai svarstami, taigi tikiuosi, kad komisijos narė bus nusiteikusi su mumis aptarti taip pat ir šios kitus klausimus. Taigi pirmiausiai suteiksime žodį įžanginiai kalbai komisijos nariai, dešimčiai minučių daugmaž. Po to mm, skirsime penkias minutės klausimui, vienam klausimui ir atsakymui, su galimybė užduoti papildomą klausimą. Taigi, Margaret, dar kartą ačiū už atvykimą ir žodis Jums. Ačiū pirmininkė už e, šiltą sutikimą. Aš e, nekantriai laukiu šio pirmojo pasikeitimo nuomonėmis. Aš tikiuosi, kad tai bus pirmasis e, mūsų susitikimas iš ilgos susitikimų serijos. Ir tikiuosi, kad <clears throat> mūsų bendradarbiavimas bus naudingas. Uh, piliečiams ir verslui. Aš nekantriai laukiu, tačiau, aišku, reikia paminėti labai svarbius iššūkius. Esu pasirengusi atsakyti ir į klausimus e, e, dėl paramos bankams, valstybinės paramos ir ne tik e, į klausimus susijusius su bankų atsparumo bandymais arba bankų patikra bandymais nepalankiausiamis sąlygomis. Tačiau atsiprašau iš anksto, jeigu nesugebėsiu išsamei jos atsakyti dėl bankų sektoriaus ir tų atsparumo testų. Labai svarbu suvokti, kad e, dabar nelaikas nusiraminti. Esame pasiekę tikrai neblogų rezultatų. Mūsų bankų sistema yra pakankamai atspari, tvirta, tačiau jūs tikrai gaunate nusiskundimų iš smulkaus verslo atstovų dėl to, kad jiems sunku gauti paskolas savo verslai finansuoti, taigi mums labai svarbu kalbėti apie tam tikrus svarbius orientyrus. Hmm Taigi spalio 26 dieną Europos centrinis bankas atliko visapusišką tiksliau paskelbė savo atliktų atsparumo bandymų bankų sektorėje ataskaitą. Šią ataskaitą pateikime informaciją apie bankų balansus, balansinės ataskaitas ir tai yra labai svarbi prielada siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą ir atstatyti pasitikėjimą banko sektoriumi. Banko sektoriumi lapkričio ketvirtą dieną praėjusią savaitę <clears throat> buvo primti e, svarus nutarimai dėl bankų priežiūros priemonių, kaip sudėdamosios bankų priežiūros mechanizmo dalies. Tai yra labai svarbus žingsniai, kuriuos reikės žengti ir jais yra baigiamas metus užtrukęs parengiamas etapas siekiant baigti e, bendrą bankų priežiūros mechanizmo sistemos kūrimą. Taigi tos patikros metu buvo patikrinti 130 didžiųjų e, didžiausių Europos e, Sąjungos bankų turtų balansai, 80 procentų ir bendri patikros rezultatai yra teigiami nuo sausio iki rugsėjo mėnesio 14 metų bankai įgyvenė tinkamas E, savo kapitalo sustiprinimo priemonės ir tik tai 13 bankų aptikta trūkumų, bendra tų trūkumų e, piniginių išaiška siekia 6,5 milijardus eurų. ir nemažai bankų pasinaudojo finansų rinkų paslaugomis tam, kad sukauptų atitinkamą kapitalo atsargą. E, per šešis mėnesius tie 13 bankų, kuriuose buvo aptikta trūkumų, turėtų juos ištaisyti. Iki šiol valstybės parama nebuvo panaudota nei viename banke arba nebuvo suteikta nei vienam bankui, kuriame aptiktas kapitalo trūkumas <clears throat> ir <clears throat> Manau, teigiamai vertintinas dalykas yra tai, kad e, valstybės paramos nebuvo paprašyta. Prieš metus e, valstybės paramos bankams taisyklės buvo atnaujintos e, tam, kad būtų galima baigti kurti bankų sąjungą ir dabar, jeigu bankams reikia paramos iš mokesčių mokėtojų lėšų, akcininkai ir investuotojai pirmiausiai turėtų prisidėti prie šios paramos tam, kad uh, valstybės sektoriaus finansinė parama būtų laikoma to paskutiniu šiaudu. Tai yra labai svarbus aspektas ir mes ir toliau sieksime užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai uh, būtų naudojami bankams remti kuo mažesniu mastu. Kodėl? Manau, kad priežastis yra akivaizdžios tam, kad apsaugotume piliečių indėlius ir nacionalinius biudžetus, e, kad jie netaptų šios grėsmės aukomis ir taip pat užtikrintume vienodas konkurencijos sąlygas Europos Sąjungos bankams. Bankai, kuriems ir toliau reikės valstybės paramos, turės restruktūrizuoti ir pradėti teikti paskolas realiai ekonomikai. Ir būtent to mes ir siekime, galbūt dėl to bankų sektorius tap šiek tiek nuobodesnis, tačiau susitelks ties savo pirminiu vaidmeniu ir paskirtimi. Aš e, manau, kad e, būtent tokias išvadas ir reikia padaryti e, po mūsų atlikto, atliktos bankos sprūmo patikros. Ir po to reikia paminėti taip pat daug griežtesnį daug griežtesnį reglamentavimo sistemą ir bankų pertvarkos mechanizmą bei tinkamą direktyvą patvirtinti ir būtent dėl to bankų sektorius sustiprėjo pats susiprėjo dėl to, kad pradėjo daugiau skolinti e, realiai ekonomikai. Žinoma, ir toliau dar yra nemažai problemų, kurias reikia spręsti. Į šios priemonės, kurių buvo imtasi, turėtų padėti atkurti pasitikėjimą bankų sektoriumi, tačiau manau, kad po šių atsparumo bandymų užengtas pirmas žingsnis atkurti pasitikėjimą bankų sektoriumi, nes e, bus e, atitinkamai teigiamai įvertintos priemonės, kuriemėsi bankai savo e, kapitalų likvidumų ištikrinti. Europos bankų sistemos silpnų grandžių restruktūrizavimas ir stiprinamas bus grindžiamas siekiu E, padidinti e, ekonomikos sektorių teikimų paklau, paskolų apimtis, nes e, sveikas bankų sektorius yra labai svarbus, siekiant užtikrinti sveiką ekonomiką, mums reikalinga tvirta bankų pramonė, kuri atliktų atitinkamą vaidmenį Europos ekonomikoje. Tai būtina grįžti prie paskolų apimčių didinimo, tačiau tam reikia dar papildomų iš ankstinių priemonių. ES finansinis sektorius tapo daug atsparesnis nei anksčiau. Dabar reikia pasiekti, kad jis pradėtų veikti, e, užtikrinti, kad e, būtų visiškai sukurta bankų sąjunga ir ji pradėtų veikti ir kad mokesčių mokėtojai aiškiai pajustų, kad mums e, rūpi jų problemos ir kad bankai E, galėtų e, vykdyti koncentruotą ir atsparę finansinę bei bankinę veiklą tam, kad valstybės paramos visiškai e, neprireiktų bankų sektorių ir būtent šią svarbiausią žinią jums norėčiau šiandien nusiųsti. Dėkuoju dabar kalbėtojai, frakcijų atstovai. Pirmasis Markos Ferber. E, konkurencijos darbo grupės vadovas. Ačiū, pirmininkė, gerimo komisijos narė. Jūs minėjote, kad nemažai finansinių institucijų gavo valstybės paramą. Jūsų e, pirmtakas komisijoje paminėjo, kad e, iš esmės galimas taikstytis su galimybė bankų deficitą finansinio kapitalo padengti iš e, valstybės biudžeto lėšų, jeigu laikomasi tam tikrų e, taisyklių, tačiau tos patikros metu buvo konstatuota, kad bankai, kurie jau buvo gavę finansinę paramą, veikė blogiausiai Taigi klausimas, kas gali garantuoti, kad jiems dar kartą suteikus valstybės paramą padėtis pagerės ir kad bankų sistemas nereikės subsidijuoti mokesčių mokėtojų lėšomis. Dar vieną klausimą noriu užduoti dėl Luksemburgo didžiosios hercogystės. Ir e, komisijos tyrimai atskirų valstybių narių atžvilgių, ne tik Luksemburgo, parodo, kad dažnai valstybės susitarė su e, mokesčius mokančiomis įmonėmis dėl tam tikros valstybinės paramos tokiams įmonėms, ką jūs kaip komisijos narė atsakinga už konkurencijos politiką e, darysite, kad šiuo konkrečiu atveju ir kitais atvejais būtų užkirstas kelias mokesčių vengimui. Dėl pirmojo klausimo. Kaip, e, kodėl tikimės, kad padėtis pagerės? Manau, todėl, kad pakeitėme tiek taisyklės, tiek aplinkybės. Kai kuriuose šalyse daug mokesčių mokėtojai suvokė, kad būtent jie turėjo uh, už viskas mokėti. Uh, e, Kai kur e, statybė, e, aplinkybės buvo kitokios ir dėl to e, vidinėmis lėšomis buvo išperkami bankai. Taip pat makroekonominės sąlygos buvo labai sudėtingos valstybėse, kai kuriuose narėse, pavyzdžiui, Ispanijoje, Slovenijoje, Berots ir kitose šalyse, įskaitant Daniją. Bet turime labai skirtingą vaizdą po to, kai įsigalioja naujos e, valstybės pagalbos taisyklės bankininkystės sektoriui. E, naujoji direktyva įsigalioja ir bankų sąjunga, kuriama baigiama kurti. Ir e, jeigu valstybės e, pinigai pirmiausia panaudojami buvo bankuose, dabar galvojama, tik paskui vykdavo išpirkim, buvo prašoma akcininkų e, prisidėti, dabar taisyklės pasikeitė. Ir jeigu pasižiūrėsime balansus, yra daugiau dinamikos, daug kas per metus pasikeitė. Ir e, praeitie, jeigu pasižiūrėję būtumai balansų, situacija tikrai yra pasikeitusi, bet e, kapitalo poreikis yra ir taip pat e, galime tikėtis, kad pasikeitus padėčiai mes užsitikrinsime geresnius rezultatus. Dėl to liuks lygs paskeltos informacijos apie Luksemburgą. Airijoje, Niderlanduose ir Luksemburgė du atvejai yra tyriami, iš viso keturi. Tikriausiai žinote, kad e, nėra nelegalu tartis dėl mokesčių lengvatų. Klausimas yra konkrečiai mokestinė institucija, kokiu sprendimu ėmėsi uh, kiekvienu atskiru atveju, nes tai gali reikšti, kad iškreipyta buvo konkurencija arba kad fiskalinė e, pagalba arba tiesioginė valstybės pagalba e, buvo naudojama. Ir mes turime pasižiūrėti, kokie bus rezultatai tų keturių tyrimų ir tada galėsime mm, galvoti, ar reikia žengti toliau ir ar yra tam priežasčių. Ačiū, Eliza Ferreira. Dėkoju, dėkoju, kad atvykote. E, man labai aktuali bankų priežiūra petvarka ir per jūsų klausimą pateikiau jums klausimų, nebekartosiu jų, tačiau noriu paklausti apie konkurencingumo taisyklių pažeidimą e, mokestinio sukčiavimo būdų, vengimo būdų. Jūs savo atsakymą antroje dalyje minėjote keturis atvejus. Tačiau mes visi žinome, kokia yra situacija. Jau dabar turime daugiau net informacijos, kuri yra šokiruojanti. Kai kalbate apie 300 e, daug tarptautinių bendrovių, kurios derasi su konkrečia valstybė nare, ar jūs galvojate, kad turite pakankamai teisinį galių, kad galėtume, mm, galėtumėte kažką daryti su tokia paplitusią praktiką? Piliečiams, jūs suprantate turbūt, yra e, keista, mes, kad mes kalbame apie konkurencingumo detalės, bet kažkur už nugarėje teikiama didžiulė valstybės pagalba per mokesnės lengvatas. Uh, Ir ar mes turime teisinę sistemą, kuri leistų tos problemos išspręsti, ar ne? Esdėvė galima elgtis taip, kaip anksčiau. Taip pat noriu paklausti, ar jūs galvojate, kad per konkurencingumo priemonės jūs galite sėkmingai išspręsti problemas susijusias su tokiais nuolatiniais konkurencingumo pažeidinėjimais, ar reikia esminių radikalių politinių pokyčių? problemų spręsti, nes e, ir jūs sakėte, kad laiko nėra, mes negalime sėdėti ir nieko nedaryti. Ar komisija yra pasirengusi būti lyderė tokoje kovoje, dirbti tvirčiau, sažiningiau, radikaliau, kaip kad buvo iki šiol? Aš visuomet noriu e, ką nors radikalus padaryti, nes mano partija partijos pavadinime yra žodis radikalu, radikali. Radikalizmas yra neigiamas dalykas, aš tai suprantu, nes tai tarsi siemas su ekstremizmu. Bet kit, e, kita prasme, e, būti radikaliam reiškia įsigilinti į dalyko esmę. Man atrodo, kad mes dabar turime, dar kalbam apie du dalykus. Viena diskusija yra susijusi su valstybinė pagalba, valstybės pagalba ir konkurencijos iškraipimu. Taip, turiu e, galių teisinių, nes e, e, taisyklės dėl mokesčių yra val, sprendimai. Tai yra valstybių narių dalykas, bet problema su sprendimais dėl mokesčių e, kyla tada, kai skaičiuojami konkrečios įmonės mokesčiai ir jeigu jie skaičiuojami taip, kad nebetitinka rinkos sąlygų. Tokiu atveju e, atitinkama bendrovė yra traktuojama palankiau negu kitos bendrovės. Kitas klausimas yra valstybės pagalba kaip fiskalinė pagalba. E, šioje srityje mes turime e, galių ir galime imtis priemonių, jeigu bus įrodyta, kad buvo pažeidimų. Dėl to mes turime uh, E, elgtis išmintingai, laukti, kol baigsis tyrimas, nes tuomet žinosime kur kas daugiau. Jeigu kalbame apie mokesčių politiką apskritai, jūs tikriausiai visi žinote pasiūlymą dėl konsoliduot, bendros konsoliduotos mokesčių bazės. E, kaip aš kaip paskutinį kartą apie tai klausinėjau, niekas nebežino, ar yra gyvas dar tas pasiūlymas ar ne. Aš tikiuosi, kad e, tiek parlamentas, tiek valstybės narės imsis šio pasiūlymo, svarstys jį iš naujo, nes manau, tai būtų labai svarbus žingsnis. E, labai svarbu būtų turėti bendrą konsoliduotą pelno mokesčio, konsoliduotą pelno mokesčio bazę. Ir e, būtų lengviau e, žiūrėti, ar e, nesimama kažkokio agresyvaus e, mokesčių planavimo. Ir įmonėms būtų lengviau. Aš tikiuosi, kad bus patvirtintas toks naujas teisės aktas, kuriuoms reikia, jeigu kažkas imasi mokesčių tam, kad žengtų keliu, kuris leidžia sukurti tokias situacijas, apie kurias rašė laikrašiai paskutinėmis dienomis. dienomis. Dėkuoju dabar Mortinas Messerschmidt, kuris yra mūsų pranešėjas dėl, apie konkurencijos politiką. Tai yra pranešimas savo iniciatyvą rengiamas. Kitų metų sausio pabaigoje bus e, balsuojama dėl šio pranešimo. Ačiū pirminkė. Labai kyla didelė pagunda kalbėti mūsų bendrąją kalbą, bet atsispirsiu ją ir kalbėsiu angliškai. jūs gilinsitės iš esmės į tyrimus, kurie vyksta ir niekas tuo nebejoja. Bet jūs per klausimą įsipareigojate mūsų komitete dirbti kartu su tarptautinėmis organizacijomis, trečiosiomis šalimis, kad būtų surinkti kaip galima daugiau e, informacijos, e, kad tikrai būtų galima įsigilinti į vykstančius tyrimus, kurie gali e, būti atliekami arba kurie dabar vyksta Kokiu jūs ėmėtės veiksmų ar ketinate imtis, kad tuos įsipareigojimus įvykdytumėte dėl agresyvaus mokesčių vengimo Luksemburgė ar kitur, kur tai gali pastaikyti? Dabar matome, kad galima palaukti, kol Teisingumo teismas priims sprendimą arba kol galbūt Luksemburgas paskės informaciją arba sakyti jau viską matome. Manau, kad akivaizdus atsakymas yra taip informacija jau e, pasklido ir reikia atlikti tyrimus. Ar jūs galite patvirtinti, kad taip ir elgsitės? Antras klausimas, trumpai. Valstybės pagalbos taisyklės apskritai yra mums labai aktuolus klausimas mūsų komitetui ir parlamentui. Ir mes buvome labai patenkinti tuo, kad jūs e, kalbėjote apie naujas taisyklės šioje srityje. Valstybės narės pagal tas taisyklės e, turės daugiau prievolių, kaip suprantu, e, rengdamos sistemas, e, pagal kurias galės elgtis iš anksto neinformuodamos komisijos. Tuo pačiu metu jums nurodant komisija suvaidins savo vaidmenį kaip sąžiningų taisyklių bendroje rinkoje sergėtoje. Kaip galite užtikrinti, kad valstybės pagalbos taisyklių reforma E, užtikrins deramą pusiausvę tarp valstybių narių ir e, deramo taisyklių laikymosi ir konkurencijos sąlygų neiškraipimo. Ačiū. Aš pasakysiu, kad labai didelė pagunda e, kalbėti gimtają kalbą, nes lengviau tiksliai išsireikšti, bet kalbėsiu angliškai. Manau, kad labai svarbu užtikrinti mano tarnybų ir atitinkamų valstybių narių mm, bendradarbiavimą. Ir aš iš patirties galiu pasakyti, kad bendravimas gerėja. E, Wikileaks dokumentai yra vieši, bet e, tai ne visa informacija, kurios mums reikia, nes tai yra vieno patarėjo verslo klausimais informaciją, apie, kalbam apie tai, kaip buvo bendravimas su valdžios institucijomis. E, mums reikia daugiau informacijos apie konkrečius sprendimus dėl mokesčių, bet ir mes atsižvelgsime į tą informaciją, gilinsimės į ją, nes jie egzistuoja, ji yra vieša. Kitas dalykas - labai trapi pusiausvyra, susijusi su valstybės pagalbos principų modernizavimu. Mes valstybėms narėms e, ketiname suteikti daugiau um, galimybės pačioms uh, taikyti taisyklės, bet jos neturės pačios visą laiką kreiptis į mus. Jos turės daugiau atsakomybės pačios, nes e, savo sprendimais jos galės vadovautis. Manau, kad reformos viena iš svarbiausių dalių yra skaidrumas. E, valstybės narės e, patvirtina savo valstybės pagalbos režimą ir paskelbė tas taisyklės. Tokiu būdu tiek žiniasklaida, tiek piliečiai galės matyti, kaip naudojami uh, E, žmonių pinigai ir reikia apie tai platesnės diskusijos, kaip taikomos valstybės pagalbos taisyklės ir kaip vyriausybės skirtingose narėse e, naudoja pinigus. Manau, kad tai yra be nesvarbiausia reformos dalis. Žiniasklaida, piliečiai, viešosios diskusijos galėtų suvaidinti kur kas svarbesnį vaidmenį. Ir aš E, dabar e, noriu pasakyti, kad mes pamatėme, galbūt tai skaidrumas ne savo noro, bet skaidrumo elementas atsirado e, paskutinėmis dienomis, kuris pakeitė mm, diskusijų eigą. von Lievenhoven. Jūs nebuvote anksčiau, kai kolega e, Toiris e, pasiūlė mums įkurti laikiną įtyrimo komitetą užsiimsiantį mokesčių vengimo ir sukčiavimo klausimas atsižvelgiant į e, informaciją naujausią apie Luksemburgą. Aš pritarčiau tokio komiteto ir komisijos įkūrimui. Taip pat norėčiau paraginti komisiją, įskaitant naują konkur už konkurencingumą atsakingą komisijos narę, e, pritarti tam dalykui ir imtis daugiau veiklos. Mes e, išgirdome, kad tie dalykai nebėra susiję su valstybės pagalba, e, bet girdėjome tam tikrus teiginius iš komisijos nario Moskovis ir gal jūs pakomentuotumėte dar tai. Šiandieną per klausimą Tiksliau, šiandieną dabar, jums lankant iš čia norėjau paklausti apie bendrai e, bankų pertvarkos mechanizmą. Pagal e, bendrai pertvarkos mechanizmą bus galima imtis priemonių e, labai greitai. Ir priemonės, kurios bus taikomos, turės būti pagrįstos teisiškai uh, kokias konkrečias priemonės jūs ketinate taikyti ir kaip generalinio direktorato vidinės procedūros e, bus taikomas, kad būtų suderinti visi veiksmai pagal bendrai pertvarkos mechanizmą ir atitinkama jūsų, atitinkama jūsų direktorato veiklą, veiksmus ką tik tai išgirdau apie pasiūlymą sudaryti specialų komitetą ir plačiau dirbti mokesčių vengimo klausimais, pasižiūrėti plačiau. Iš tikrųjų labai svarbu mums išsiaiškinti, kokia yra bendroji padėtis. Aš labiau žiūriu į konkurencijos dalykus, taip pat egzistuoja bendresni. E, dalykai susijęs, susijęs su mokestinė teisė, kurio dėl to ir kalbėjo apie pasiūlymą dėl bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės. Galbūt net ir nacionaliniai parlamentai tame darbe galėtų suvaidinti atinkamą vaidmenį, nes tarp nacionalinių e, mokesčių teisės aktų Europos priemonių e, egzistuoja ryšys E, mokesniai klausimai sprendžiami vienbalsiai, nes nežinome, kaip greitai bus apsispręsta. Manau, kad mano e, prognozė yra kur kas labiau optimistiška negu jūsų. Galbūt tai galėtų būti vienas iš mūsų darbo elementų. Aš neturėčiau Jums aiškinti, kaip turėtumėte dirbti, tačiau nacionaliniai parlamentai galėtų taip pat išsakyti savo svarę nuomonę. Antras pastebėjimas. Konkurencijos generalinis direktoratas e, ateityje turės galimybę išsakyti savo nuomonę dėl bendro e, petvarkos mechanizmo, nes tai susijęs su valstybės pagalba. Mes e, kalbame apie apie kitokią veiklą, negu kad bus ta veikla, kurią vykdys, e, kuri bus vykdoma pagal bendrai priežios mechanizmą. Ir aš tikiuosi, kad mes. Tai e, mes turėsime greitai veikti krizės metu, tuo met, kai ji buvo labiausiai susiubavusi, laiko klausimas buvo taip pat svarbu, mes e, taip pat turėsime išteklius e, tam, kad galėtume reaguoti greitai. Tai aišku susijęs su bendradarbiavimu tarp bendro pertvarkos mechanizmo ir mūsų direktorato ir mes sieksime, kaip galime geriau e, atlikti savo pareigas. Ačiū Fabio Dimazijų jungtinės e, kairiųjų šiaurės šalių žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pradėsiu nuo Lux Leaks ar Junker Leaks, nesvarbu kaip čia pavadintume. Tai komisarė, jūs sakėt, kad daugelis tų dalykų, kuriuos matom Luksemburgė, e, yra galbūt teisėti, bet kita vertus, čia kalbam apie cinizmą, nes antai valstybės narės, kai kurios panaudoja vieną milijardą eurų e, susijusių su mokesčių vengimu ir čia kalbam apie mokesčių mokėtojų pinigus, bet to jūs sakėt, kalbėdama apie konsoliduoto pelno mokesčio pagrindą. Tai vėlgi pagal e, naujasias ES sutartis kol kas to neįmanoma. Ir tą progą aš noriu pateikti tris labai konkrečius klausimus. Pirma, ar tiesa, kad Luksemburgo bendradarbiavimas su jūsų tarnybomis pagerėjo, kai Junkeris jau dabar nebėra ministras pirmininkas. Antra, jūs šiaip jau kažkada turėsit apsispręsti, ar imtis procedūros prieš Luksemburgą pagal komisijos taisyklės ir kaip jūs užtikrinsit, kad nebus kom interesų konflikto, turiu galvoje poną Junkerį, jo padėtį, kaip tai bus padaryta. Ir mano trečias klausimas. Jeigu dabar bus iškeltas e, vis dėlto iškeltas procesas prieš Luksemburgą, turiu galvoj Amazon ir kitus atvejus, ir jūs nustatysit faktus ir imsitės procedūros, ar jūs vis dėlto laikysit pona Junkerį tinkamą kaip Europos komisijos vadovą. Jūs turėsite tai atsakyti. Ir jeigu reikėsit, reikės, reikėt, tada ko, vėlgi, jeigu reikėtų tada kažką pakeisti, tai yra, kuo nors pakeisti, tai ką jūs pasirinktumėte, Edith Piaf, Andrija Bocelli ar, ar dar ką nors, ar Franką Sinatrą? Taip, taip. Aš e, tikrai galiu pasakyti, kad aš čia šiaip jau savęs nesiūlyčiau. Dabar mes skirtingai žiūrim į bendrą konsoliduotą mokesčio pelno bazę. Mano manimu, tokia bazė padėtų įmonėms kurios ir, ir jos tada tikrai turėtų mokėti mokesčius, užuot leisdamos pinigus, įdarbindamos įvairiausius teisininkus iš vairiausių šalių, kad galėtų išvengti. Bet aišku, vėlgi mes į tą e, reikalą žiūrim skirtingai. Dabar kitas dalykas. Taip, mes pagerinom bendradarbiavimą su Luksemburgu, Aš iš tikrųjų ne, ne, nespėliojau, kodėl taip atsitiko, tačiau tik tai galiu pasidžiaugti, kad dabar bendradarbiavimas pagerėjo, dėl to tada lengviau dirbti. Tai buvo pirmas klausimas. Antra. Dėl naujų procedūrų pradėjimo. O dabar mes e, priemim sprendimą pradėti keturias procedūras atlikę preliminarų tyrimą. Tad du atvejai iš keturių jau paviešinti. Trečias sprendimas bus paviešintas artimiausiai ateit, tiesiog ateityje per kelias dienas, bet dar vėlgi reikia palaukti galutinių to preliminaraus tyrimo rezultatų ir, ir tada bus galima pasiremti tais pagristais, pagristomis abejonėmis. Ir, bet aš šiaip jau nemanau, kad kas nors būtų, kas suvaržytų mano pačios rankas. Nes priešingai e, ir aš per savo klausimus kalbėjau. Ir dabar galiu pakartoti, kad aš tikrai darysiu taip, kaip reikia elgtis tokiais atvejais. Trečia, man labai svarbu tiesiog neužsimti įvairiom spekulacijom, įvairiom, įvairiais spėliojimais. Nes iš tikrųjų, iš tikrųjų labai e, svarbu, kad įmonės žinotų e, būtent, e, jog jos iš tikrųjų moka tinkamus mokesčius ir kad jų veiksmai nekraipytų konkurencijos. Tai yra labai svarbu. Ir todėl aš tikrai ne, šiaip jau manyčiau, kad šiuo atveju tokios spekulacijos iš tikrųjų iškraipo mintis, kurios pasakomos per e, viešuosius debatus. Ačiū žaliųjų vardu, Raimonas. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė už tai, kad atvykot. Man palanku kalbėti po kitų kolegų. Kai jūs atsakinėjot į klausimus, jūs minėjot, kas dabar daroma, tačiau e, nekalbėjot apie tai, ką ketina daryti planuojat per, per ateinančius penkerius metus. Apie tai norėčiau paklausti. Jūs sakėt, kad nauja informacija susijusi su LuxLeaks, e, į ją jūs atsižvelgsit. Ir klausimas, ar per ateinančius penkerius metus planuojat imtis tyrimą? Kitaip paklausiu, kad baigiantis jūsų kadencijai, ar jūs manot, kad Europos mokesčių sistema, mokesčių vengimas iš tikrųjų turės būti tikrinamas jūsų žmonių, ar, toks, ar, ar yra toks jūsų politinis tikslas? Dabar jūs sakėt, kad remet bendrą pelno mokesčio bazę. Tad ar jūs pritarėt uh, pritarėt su atskirom valstybėm susijusių ataskaitų teikimu, kalbant apie tarptautinės įmonės veikiančias tuose šalise, ar yra tikslas per ateinančius metus? Ir dabar jūs išvengėte tiesioginio atsakymo susijusio su ponu Junkeriu. Bet dabar Dabar vėlgi, ar jūs ketinat ką nors daryti, kad per ateinančius penkerius metus, kad vyriausybių tokie mokesčių vengimo planai daugiau jau nebebūtų įmanomi Europos Sąjungoje? Atsakymas. Labai ačiū. Jūsų klausimai rodo, kad labai daug pasitikit mano pajėgumais, bet aš vis dėlto būsiu kuklesnė nes e, ponas e, komisijos narys Šemeta buvo pateikęs tam tikrų pasiūlymų dėl e, mokesčių, apskritai mokesčių politikos. Ir sus, man susidaro įspūdis, kad sunku pasiekti vieningumą mokesčių klausimais, vieningumą tarp valstybių narių. Net ir surėmus visas pajėgas komisijoje ir parlamente, uh, Iš tikrųjų, dar daug ką teks nuveikti, norint įtikinti valstybės narės, kad reikia bendro, bendrų, bendrų mokesčių, bendros mokesčių bazės e, įstatymų Europos Sąjungoje. Aš nevengiu to, bet kita vertus, iš tikrųjų reikėtų pasinaudoti jau įgytų tam tikrų įdirbių pirmiausia, reikėtų pasigilinti į dabar atliekamus tyrimus procesus, kad geriau suvoktume padėtį ir turėdami tokios informacijos, tada jau mes galėsim spręsti, ką būtų galima daryti toliau. Ne tai, kad aš čia ne, bandyčiau išvengti atsakymo bet manyčiau, toks kelias tikrai padėtų mums pasiekti rezultatų. E, kalbu apie sustruktūrintą kelią. Ir pagal jį iš tikrųjų labai svarbu uh, atlikti, tiesiog užbaigti dabartinius procesus ir turint informaciją, tada priimti sprendimą dėl naujų galimų procesų. Galbūt tokie sprendimai bus priimti. Ačiū neprisijungusių frakcijos vardu, kolega. Iš Graikijos. Kalbant apie bankų atsparumo patikrą, Puikiai žinote, kokia yra bloga padėtis Graikijoje. Trejetas e, dabar sprendžia dėl bankų teikimo paskolų. Pagrindinis kriterijus yra bankų pelnas. Kalba eina tik apie paskolas didelėms galinčioms e, sėkmingai gyvoti įmonėms, tačiau mažoms įmonėms paskolos yra neteikiamos, jos turi bankrutuoti, užsidaryti, kalba visiškai neina apie hipotekos paskolas e, arba galimybės jas gražinti, nukelti mokėjimus padėtis, tačiau tokie nesikeis dar ilgą laiką ir nedarbo lygis aukštas Graikijoje išliks tūkstančiai žmonių Graikijoje prarado savo namus per pastaruosius metus. <clears throat> Graikijoje buvo atlikta bankų <clears throat> patikra atsparumo. Tačiau patys yra tokia, kad mažos įmonės yra aukojamos siekiant apsaugoti didžiųjų įmonių interesus ir taip visuomet buvo. Kaip Jūs pakomentuotumėte dabar e, tokius faktus, kad e, tūkstančiai žmonių būstų parduodami Graikijoje iš varžytinių? Well, I, I Steiksime galimybę komisijos narį sakyti, aš galbūt skirtingai vertinu banko atsparumo patikrą ir e, jūsų pateiktą informaciją. Po patikros galima daryti išvadą, kad bankų sektorius yra tvirtesnis nei prieš metus, nes sukaupė nemažai e, kapitalo ir tik tai 13 iš e, patikrintų bankų trūksta kapitalo. Visose valstybės narės, tačiau nei vienas iš jų neprašo valstybės paramos ir manau, kad tai yra teigiamas aspektas. E, aišku, tai nekeičia Graikijos namų ūkių padėties, tačiau tai rodo, kad mūsų pasirinkta kryptis sukurti atsparesnę, sveikesnę, tvirtesnę bankų sistemą yra teisinga, o tai finansų e, laiku turėtų pajusti ir smulkaus verslas, nes bankų sektorius e, turėtų atlikti savo vaidmenį realioje ekonomikoje, suteikti žmonėms galimybės skolintis taip auginti savo kapitalą. Ir aš čia matau šviesą tunelio gale, nepaisant to, kad puikiai suprantu, kad daugelį žmonių, ypač jaunimui, tas tunelis atrodo labai ilgas. Pinkas, labai ačiū. Dabar ponas Delangin, Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Pone Delangin, ačiū ponė pirmininkė, ačiū komisijos nariai už tai, kad atvykote, už tai, kad atvirai e, norite aptarti mums visiems svarbus klausimus ir kad jūs e, atkreipėte dėmesį į būtinybę išsamei šios keblius klausimus išnagrinėti. Mūsų, mums daugumai rūpi mokesčių vengimo klausimai ir problema, nes mes, kaip ir Europos piliečiai, matome, kad su jais elgiamasi, kad elgiamasi nesažiningai, kuomet piliečiams paprastiems yra didinama mokesčių našta, o didelės įmonės turi galimybę išvengti uh, tų mokesčių, kuriuos mes visus privalome mokėti, persikeldamos e, į kitas valstybės narės. E, todėl manau, kad dabar turime paskutinę galimybę šiuos klausimus, kurie labai svarbus Europos piliečiams apsvarstyti e, šioje diskusijoje. Noriu Jūs pacituoti, kadangi minėjote kad e, informacija, kuri pateko į viešumą žurnalistų dėka, nėra visapusiška, reikia daugiau informacijos iš atitinkamų nacionalinių institucijų. Žinau, kad e, e, taip pat ir mano šalis Niderlandai yra minima, kalbant apie šias schemas, šių mokesčių inspekcijos nesuteikia jums šios informacijos, kaip ir nesuteikia nacionaliniams parlamentams. Aš pritariu minčiai, kad tos keturios bylos ir keturi tyrimai padės gauti daugiau informacijos, tačiau laiku bėgant bus sugalvojamos naujos schemos ir jums reikės pradėti žymiai daugiau bylų ir aš bijau, kad dabar mes paprasčiausiai atsiliekame nuo realybės. Taigi klausimas, kaip reikia padėti pakeisti Nes yra žmonių, kurie nemano, kad e, tos mokesčių apmokestinimo taisyklės turėtų būti visiškai viešas. Aš jiems nepritarčiau, aš manau, kad tokias institucijos kaip nacionaliniai parlamentai ir Europos komisija turėtų žinoti, kas parašyta tose taisyklėse, kad galėtų geriau suprasti vykstančius procesus, o nesuvokdami vykstančių procesų jūs negalite pateikti jokių pasiūlymų, kuriais būtų e, pakeista padėtis, ar jums padėtų galimybė susipažinti su ta, tomis nacionalinėmis mokesčių taisyklėmis. Žodis komisijos nariai. Taip, e, mokesčių taisyklių nuostatos e, galėtų mums padėti parengti strateginį požiūrį, kaip spręsti šią problemą. E, žinoma, aš puikiai suprantu, kodėl šis klausimas svarstamas, kaip ir visi kiti panašus paudžio klausimai patenkantis į viešumą. Aš e, tikrai nemanau, kad e, reikėtų atskleisti visas su mokesčius taisyklėmis susijusios nuostatas, labai atvirai, nes tai keltų grėsmę ir galimybėj užsiimti verslu, tačiau mums iš tiesų būtų labai naudinga žinoti, kokia yra apmokestimo tvarkos esmė. Todėl nacionaliniai parlamentai galėtų būti tapti mūsų svarbiais partneriais, jeigu Europos parlamentas nuspręstų įsteigti tyrimo komisiją, būtent dėl šios priežasties. Nes tuomet būtų, atsirastų vieta, kurioje galėtų vykti tolygus visą apriepiantis dialogas, kuris paskatintų viešą diskusiją apie mokesčių tvarką, mokesčių vengimą, mokesčių sistemas ir apie mokesčių sistemų tarpusavio konkuravimą Europos Sąjungoje, kadangi puikiai žinome, kad mokesčių tvarka ir sistema valstybės narėse skiriasi. Taigi tokį bendradarbiavimo būdą aš e, vertinčiau palangiai socialistų demokratų frakcijos vardu, dabar Tibor Sani kalbės. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Turiu prisipažinti, kad esu naujas Europos parlamento narys, nesusikopęs tiek daug patirties kaip dauguma kolegų, tačiau nesu naivus. Norėčiau užduoti Jums kelis klausimus, kurie yra svarbus Europos lygmenių ir svarbus mano šaliai, susijęs su mano šalimi Vengrija. Daug galvojau apie tą Luxemburgo skandalą. Tiesą sakant, nenorėčiau labai gilintis į tai, kas vyko praeitie, nes bent jau man paprastam Europos parlamento nariui iš Vengrijos Akivaizdu, kad daug e, patogiau yra mokėti mokesčius Luksemburgą nei kur nors kitur Europoje. Tai yra beveik savai suprantamas dalykas, o dabar e, mes matome, kad taip iš tikrųjų vyksta. Taigi, aš norėčiau, kad per būsimosius keturis ir pusę metų nebūtų ieškoma atsakymų teisinių į tai, kas vyko praeitie, būtų ieškoma politinių atsakymų į klausimus, kurie gali kilti ateityje. Aš kelis laiškus išsiunčiau ankstesniems komisijos nariams. Gautose atsakymuose man dažniausiai būdavo tvirtima, kad tokias yra taisyklės. Aš noriu paklausti, kad jeigu visuomenė mano, kad tam tikros taisyklės yra netinkamos, tai kodėl mes jų nepakeičiame? Taip pat e, dalyvaudamas įvairiose komisijos narių klausimuose supratau, kad jeigu mokesčiai galėtų būti tas rytis, kurios visiškai, į kurias visiškai nesikištų ES, o e, ją nustatytų tik valstybės narės arba reglamentuotos. Reglamentuotų valstybės narės. Tai galėtų būti ta paprasta žinia, kurią mes galėtume nusiųsti Europos piliečiams. Manau, kad komisija, Europos parlamentas ir galbūt taryba galėtų pradėti ieškoti tikrų problemų O man sunkumų kyla dėl to, kad mokesčių sistemos yra labai skirtingos Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, maisto e, produktams vienose šalise taikomas nulinis PVM mokestis, mano šalia 27 procentų PVM mokestis. Ir e, Vengrija žmonės galvoja, kad tokiu būdu jie yra diskriminuojami kitoje šalių atžvilgiu. Taigi, Manau, kad jeigu jūs galėtumėte imtis svarbaus vaidmens mažinant korupcijos apimtis, turint omenyje, kad korupcija dažnai inicijuoja ne verslas, ne įmonės, o dažnai ją inicijuoja vyriausybės struktūros. Tai būtų labai gerai. Noriu trumpai sureaguoti, jeigu norite, kad komisijos nariai jums atsakytų į klausimus, tai turėtumėte sutrumpinti tų klausimų laiką, būtų lengviau atsakyti. Ačiū. Aš taip pat esu nauja komisijos narė, taigi visiškai suprantu jūs kaip naują parlamento narį. E, vieną aspektą noriu kreipti dėmesį. Manau, kad teisiniai atsakymai į klausimus, kurie kilo praeitie, galėtų tapti tiltų tiems atsakymams politiniams, kurių reikia ieškoti į klausimus kylančius ateityje. Nes tai galėtų būti tuo pagrindu, nuo kurio atsispyrę, mes galėtume pakeisti viešai diskursą ir pakeisti padėtį apskritai, todėl mums e, reikia stiprinti partnerystę koaliciją tarp komisijos parlamento ir tarybos, nes konkurencijos politikos požiūrimės e, mūsų veiksmų laisvė yra ribota. Tačiau E, labai svarbios e, mokesčių problemos turi būti svarstamos kartu su kolegomis iš nacionalinių parlamentų ir su tarybos atstovais ir būtent e, atsižvelgiant į šias aplinkybės diskusija juda į priekį ir keičiasi. Prisiminkime ar prieš kurį laiką buvo įmanoma gauti informaciją apie e, pajamas iš kitos šalies, jeigu jūs e, mokate savo mokesčius e, vienoje šalyje. Europos liaudės partijos frakcijos vardu pas Matušielo. Spero, kai lefot. Dėkuoju komisijos nariai tikiuosi, kad nuotraukos, kurias matysime, jūs nuotraukos bus naudingos. E, bet jeigu pasižiūrėsime į tai, kokia yra padėtis, man atrodo, kad vienos metalurgijos įmonės Italijoje e, padėtis labai gerai parodo, kaip biurokratija gali sužlugdyti ekonomiką ir E, žmonių darbo vietas. E, ta metalurgijos įmonė buvo parduota vienai Suomijos bendroviai. Ir paskui Ai, paskui sandoris buvo atšauktas ir e, paskui grįžo į ThyssenKrupp rankas. Bet tai, kas daroma su būsiais darbuotojais, tais, kurie e, anksčiau dirbo, sunku patikėti, tai tuo, kas vyksta, kalbame apie įvairias taisyklės, standartus, bet niekas nepadaryta e, darbuotojai buvo neseniai atvykę jūsų generalinį direktoratą ir norėjau paklausti, ar yra kokiu nors naujienų. 500 italų šeimų laukia jūsų atsakymo, kaip bus sureaguota jų poreikius. Europa atrodo labai toli nuo jų, nes atrodo niekam nerūpi čia jų darbas, darbo vietos komisijos narė. Tikiuosi, kad Jūs suprasti, jog vienas iš mūsų bendrų tikslų yra m, mm, dirbti, kad užtikrintume didesnį ekonomikos augimą ir daugiau darbo vietų. Kartais verslas nukenčia. M, mm, darbo vietų, darbo netenka žmonės. Dėl konkretaus klausimo šio priimti sprendimai ir siūlomos tam tikros priemonės – E, buvo tos priemonės patvirtintos ir jos bus įgyvendintos. Aš suprantu, kad darbuotojai nukentėjo ir bus bandoma rasti sprendimą. Ir tikiuosi, kad įmonės savininkai taip pat atitinkamai e, reaguos, nes tai nei, nebus galutinių sprendimų priimta nei mano biure, nei direktorate, nes mes e, žiūrėjome į konkurencingumo taisyklės, o dabar pati E, įmonė turi priimti sprendimus. Aš suprantu, kaip nukentėjo darbuotojai e, po pertvarkymo rekonstrukcijos. Ačiū. Dots e, socialistų vardu. Aš taip pat nauja parlamento narė ir norėčiau Jūs nuoširdžiai pasveikinti mūsų komitete. Manau, kad mes dirbsime su jumis įvairiose srityse, tačiau norėčiau grįžti prie esminio dalyko ryšių tarp mokesčių ir konkurencijos. Jūs atsakydama kalbėjote labai atsargiai, tačiau man liko dar keletas atvirų dalykų. Pirmiausiai, 80 žurnalistų pusmetį dirbo, kad galėtų pateikti detalių apie tą LuxLeak skandalą. skandalą. Aš norėčiau. Kaip daryti ateityje, kad komisija detalės išsiaiškino ne iš spaudos, bet per savo uh, tyrimą. Ir norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs praktiškai, jūsų darbuotojai praktiškai dirbs su komisijos nariu Maskovisi ir jo komanda siekdami išvengti mokesčių vengimo. Taip pat, kaip e, jūs, akty, jūs dirbate aktyviai, jūsų direktoratas uh, E, kovodami su nederama valstybės pagalbos praktika. Kaip dirbsite plačiau, ne tik nagrinėdami dabartinius jau atvejus nustatytus. Jūs kalbėjote daug apie tai, kad valstybės ir įmonių susikirtimas e, kelia problemų dėl valstybės pagalbos, bet tam tikroje situacijoje kai kurios įmonės moka vos ne 0 procento mokesčio. Tai yra iš esmės nukreipta prieš konkurenciją. Aš net pati taip galvoju, bet ir verslas, mano, pavyzdžiui, apygardoje įmonės taip galvoja. Daug e, įmonių išgyvena krizę, žinau, e, smulkės kavinės, kurios, pavyzdžiui, vargiai išgyvena, nes nebegali su. Mm, didelėmis bendromis arba įrašų studijų, parduotuvės nedidelės, nes kitos didesnės bendrovės moka beveik nulinio, e, nulinį procentą kaip mokesčius. Aš norėčiau jūsų prašyti, jūs kreiptis, jūs esate veidas e, kuris stovi už e, konkurencingumo politikos. Taigi plėskite savo veiklą, e, ne tik e, žiūrėkite į valstybės pagalbą, bet plačiau, nes tai kenkia verslo Europoje ir ypač smulkiam ir vidutiniam verslui. Gerbimo komisijos narė. Vienas iš svarbiausių dalykų, norint pasiekti rezultatų, yra dirbti su valstybėmis narėmis ir gauti, išgauti iš valstybių narių informaciją. Būtent dėl tos priežasties aš anksčiau sakiau, kad kreipiamės į valstybės narės, kai kurias ir prašome daug informacijos. Kai kurios nelabai noriai mums teikė tą informaciją, taip nenoriai, kad reikėjo kreiptis į teismą, kad jos būtų priverstos pateikti mums informaciją. Galime pasidžiaugti, kad bendradarbiavimas pagerėjo ir tikiuosi, kad dar geriau jis klausytis, nes visiems e, yra aktualu, kad bendradarbiautume su valstybių narių atitinkamomis institucijomis. Tai yra konkretesni dalykai, nes e, tuomet gaunama informacija kai kuri informacija gauta iš laikraščių, bet turime viską pimti ir mes, aišku, su specialia darbo grupe mokesčių klausimais. Sunkus pavadinimas ištarti gal reikėtų pervadinti, sako komisijos narė. Taigi mes sieksime, kad ta e, darbo grupė dirbtų su konkurencijos generalinio e, direktorato darbuotojais, kad ji nebūtų izoliuota ir tokiu būdu informacija bus e, renkama visose padaliniuose mes galėtume papildyti savo ištekliais jų darbą, kai to reikės. Gal kai kam nepatinka taip, bet manau, kad mums reikia struktūrizuotai veikti tam, kad būtume protingesni ir įgautume daugiau patirties. Dėl tų keturių atvirų atvejų, ką darėme? E, sprendimai dėl dviejų yra paskelbti, dėl trečiojo bus šią savaitę ir trečioms šalims taip pat bus numatyta galimybė sureaguoti. Tai taip pat labai e, svarbus informacijos šaltinis. Jeigu daugiau tačių šalių reaguos į tą tyrimą, tai mes taip pat užrasime, gausime daugiau informacijos ir darbas vyks sparčiau. Aš taip pat suprantu tai, ką jūs sakote ir galiu jums pritarti Bet mes e, e, esame sutarę, kad e, mokesčių klausimai ES lygmenių sprendžiami vienbalsiai ir dar labai daug diskusijų prireiks. Dėkoju. Dabar EPP vardu Veneris Langer. Ačiū. Noriu dar kartą pasveikinti komisijos narę. Su paskirimu šias pareigas mes su jumis siemė ne tik pasitikėjimą, tačiau didelės viltis, kad pasirendama savo politinę patirtimi jūs sugebėsite pasiekti, kad konkurencingumo politika būtų nepriklausoma, nes ji nėra tokia mėgiama, kokia turėtų būti socialinė rinkos ekonomika, todėl viskas priklausys nuo jūsų veiklumo. Aš jau 20 metų dirbu šiame komitete ir galbūt galėčiau leisti savo įvertinti kai kurias padarytas klaidas. Norėčiau grįžti prie dviejų klausimų, kurie buvo arba nebuvo įspręsti jūsų pirmtakų. Pirmasis buvo susijęs su komisijos nario labai atsargių požiūrių į Google klausimą. Mes puikiai e, žinojome, kad reikia komisijai priimti sprendimą dėl Google dominuojančios padėties rinkoje. Almūnė dėja negalėjo to padaryti, mes dabar nesvarstykime to priežasčių, tačiau žvelgime į ateitį. Antras klausimas yra susijęs su parlamento įtraukimu į e, teisinį e, konkurencijos politikos formavimą ateityje. Aš paprašyčiau pasvarstyti galimybę įtraukti parlamentą į bendros sprendimo primimo procedūrą, įprasta teisėkuros procedūrą, tam, kad būtų užtikrintas viešasis interesas, būtų galima priimti mm, esminius politinius principinius sprendimus tose sritise e, ir tai taip pat sustiprintų jūsų pozicijas, jeigu taryba ir parlamentas galėtų dalyvauti rengiančios teisės aktus. Taip pat noriu E, paminėti ir tuos e, skandalingus valstybinės paramos e, atvejus, kai sprendimai buvo priimami praktiškai verčiantis per galvą dėl 500 milijonų paramos Nürnburgo trasai. Ir nepaisant to, kad kai kurie sprendimai, pavyzdžiui, buvo priimti spalio pirmą dieną, dabar jau siūloma juos peržiūrėti ir aš prašau, kad jūs tą padarytumėte ir galbūt atšauktumėte, nes sprendimai buvo priimti verčiantis per galvą skubotai ir nepaisant visų su pirmtakų nuopelnų, jie tikrai nebuvo tinkami. Different. Manau, trys skirtingi klausimai skambėjo, ne du, kaip kad buvo žadėta. Sprendimas buvo priimtas dėl Google ir aš neperžiūrėsiu jo, o taip pat dėl Europos parlamento įtraukimo. Tai aš manau, kad dabar mes jau um, kalbame apie valstybės pagalbos uh, taisyklių reformą. Uh, taip pat reglamentas svarstomas dėl visuotinės išimties. Aš būsiu labai atvira, e, norėsiu, kad diskusijos šiais klausimais vyktų kryptingai, bet atvirai ir bus e, pateikti dokumentai tam, kad mes žinotume, kas e, rūpi Europos parlamentui prieš perėdami prie kito teisės akto Jūs e, kur kas geriau žinote sutarties nuostatas iš savo patirties dėl to, kad e, taip pat jūs žinote, kokia numatyta erdvė įprasta teisėkros procedūrai šioje srityje, bet galbūt būtų konstruktyvu dirbti kartu tam, kad geriau susipažintume dėl Google atvejo. Man labai svarbu žinoti, koks tai yra atvejis ir žinoti, kokios yra nuomonės, kokie yra požiūriai tų, kurie yra tiesiogiai susijęs su šiuo reikalu. Mm, paskutinės pasiūlytos priemonės Google. Aišku, žmonės e, išsako savo nuomonę. E, tai yra labai sudėtingi daugialypiai dalykai, taip pat ir Google pasiūlymas dėl to, kaip galėtų pakoreguoti padėtį, bet mums reikia tam tikro laiko, kad apsispręstume dėl tam tikrų dalykų. Ir kuo daugiau klausimų keliama, tuo ilgiau viskas užtruks. Man atrodo, kad reikia nustatyti pusiausvyrą. Jeigu mes norime viską išspręsti vienu kartu, tai tai užtruks labai ilgai. Äh, ačiū socialistų demokratų frakcijos vardu, panas e, Kofot. Kofot, labai ačiū. Ir labai malonu matyti komisijos narę po sėkmingų klausimų. Jūs pabrėžėt, kaip svarbu Europai turėti sąžiningą, laisvą konkurenciją bet e, neišvengiamai turiu grįžti prie liuks lygs atveju, nes čia su tuo e, susiję keletas problemų. Čia susiję tai ne, ne vien tik tai su Luksemburgu, bet ir kitom šalim. Čia dabar pažiūrėjusi 2012 metus, tai e, Amerikos korporacijos e, pelnas e, tekėjo per Luksemburgą 95 milijardai dolerių. Ir jų tik tai vienas milijardas e, buvo sumokėta mokesčių pavydalu iš tos milžiniškos sumos. Ir taip, čia tada vėl kalbam apie mokesčių vengimą. Bet vėl reikia grįžti prie esminių dalykų susijusių su sąžininga konkurencija. Mažosios vidutinės įmonės, kurioms trūksta pajėgumų susimokėti vieną procentą mm, pajamų mokesčio. Bet kita vertus, būtent tos įmonės kuria darbo vietas. Jų mums reikia. Ir vėlgi norėčiau pabrėžti, jau buvo pateikta nemažai klausimų bendros konkurencijos taisyklės ES lygių sažiningumo požiūrių. Ar jų pakanka, nes valstybėms narės naudojasi vieną rinką, e, laisvai juda prekės, paslaugos, kapitalas, bet Kita vertus, tos pačios valstybės narės viena kitą apvaginėja. Tai yra didžiulė problema. Tad ar pakanka konkurencijos taisyklių? Kaip reikėtų turėti daugiau sažiningumo konkurencijos politikos srityje ir kartu valstybės pagalbos taisyklės? Gal e, komisija su parlamentu galėtų spausti valstybės narės, nes vėlgi čia paminėtinas ne vien Luksemburgas, paminėtina Airija, Niderlandai, kitos kai kurios valstybės narės galbūt. Tai gal tada galėtume daryti politinį spaudimą, kad nebūtų užsiimama tokia politinė veikla. Tai tikrai tada būtų naudinga ir sąžininga visiems Europoje. Ačiū, komisarė. Taip, aš jūs suprantu. Iš esmės čia e, kalbam apie dvi, dviejopas diskusijas, kurios susijusios. E, vienas dalykas yra konkretus, taisyk, konkretus dalykas - mokesčių taisyklės, jų taikymas ir klausimas, kiek tos taisyklės sąžiningos, tinkamos e, ir kiek jos kertasi su konkurencijos teisė. Šiuo atveju taip, turim jau konkrečių žinių, turim pradėję tam tikrų konkrečių procesų ir galim kai ką padaryti, tą reikėtų padaryti tada. O šiaip mes klausomės įmonių, valstybių narių ir klausysimės, atsižvelgsime tai, kas bus pasakyta ir imsimės veiksmų. Kitas dalykas - konkurencija mokesčių srityje. Ta mes jau, su tuo mes taikstėmės metų metus. Nes e, yra taisyklės, yra teisės nuostatos leidžiančios įmonėms perkelti veiklą į mažiau apmokestinamas e, valstybė, tai yra valstybės narės, kur mažesnis yra pelno mokestis. Tad labai svarbu dabar jau pasinaudoti pagreičių ir tiesiog suintensyvinti diskusijas tuo antru klausimu, tokiu delikatesniu klausimu nes e, jį, jam spręsti reikia politinių sprendimų, o politinius sprendimus taryboje valstybės narės gali priimti tik tai vienbalsiai. Bet e, šiuo atveju taip. E, ir šiuo atveju komisija turi sudaryti koaliciją su, su taryba, bet kartu tą turi padaryti ir parlamentas. Dabar EPP vardu Gunaras Hökmarkas. Labai ačiū. Labai malonu pasveikinti e, kai, da, Danijos atstovę mūsų kaiminę. Turiu du klausimus. Dabar, kai kalbam apie bankus, tai matėm ir turbūt matysim, kad e, kai kurie bankai turės būti e, kapitalizuojami iš naujo ar valstybės pagalbos būdu, ar kaip kitaip. Bet, kaip jūs sakėt, svarbu kartu užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigų per daug nebūtų sumokėta. Bet, bet dabar tai vienas dalykas, kaip jūs pasieksit tai. Kitas dalykas, kai kalbam apie valstybės pagalbą, kas man krinta į akis, antai žiniasklaida paskleidė žinių apie mokesčių, tarif, mokesčių koficientus Luksemburgė, bet dabar kalbant apie vėl valstybės pagalbą, kuri iškraipo konkurenciją ir pakerta vienos bendros rinkos veikimą. Tai mano klausimas antras toks. Ar jūs pasirengusi siekti didesnio skaidrumo apie tai, kas gauna valstybės pagalbą. Ar jūs pasirengusi pasiūlyti, pasiūlyti sumažinti valstybės pagalbos lygį, nes visais atvejais iš tikrųjų mokama mokesčių mokėtojų pinigais už veiklą, kurią iškraipama konkurencija. Jeigu jūs pakankamai drasi, o jūs tokia esat, iš tikrųjų galėtumėt nuveikti nemažai. Labai ačiū, komisijos narė. Labai svarbu pabrėžti štai ką, kad ir ateityje iš tikrųjų kalbėsim apie valstybės pagalbą, kalbėdami apie bankus. Taip, dabar mes kūrėm bankų sąjungą turim e, atitinkamą bankų pertvarkos direktyvą, bet vis dėlto valstybės pagalbos klausimas nenumirs, nes tie dalykai susiję. Mes tikrai turėsime vertinti, kiek laikomasi taisyklių, antai kalbant apie ilgalaikį bankų gyvybingumą. Ir aišku, mes tada užtikrinsim, kad mūsų kompetencija būtų aktuali, atnaujinama, kad mes tikrai galėtume imtis veiksmų dabar ir ateityje. Kartu labai svarbu dirbti su viena priežiūros institucija ES, Europos centriniu banku ir aišku, mes tą stengsimės daryti. Tai viena. Antras klausimas - valstybės pagalba ir skaidrumas. Čia jau E, žengtas vienas svarbus žingsnis modernizuojant valstybės pagalbos taisyklės. Dabar jau valstybės narės turi paskelbti sprendimus dėl valstybės pagalbos, kaip pasiriamama vienos bendros e, valstybės pagalbos nuostata. Tas klausimas buvo pakankamai kontroversiškas nebuvo lengva pasiekti sprendimo, nes e, ne visada šiaip jau e, gražu žiūrėti, kam panaudojami mokesčių mokėtojų pinigai. Bet aš vis dėlto stengsiuosi užtikrinti skaidrumą, nes skaidrumas yra būtent konkurencijos teisės reformos dalis ir po to, aišku, imsim, imsimės daugiau žingsnių E, tam, kad mokesčių mokėtojai, balsuotojai žinotų, kam leidžiami jų pinigai. Ačiū komisijos nariai už tai, kad sutikote atsakyti pirmą kartą mūsų klausimus ir dėkojame ponui Hokmarkui už tai, e, kad jis atkreipė mūsų dėmesį į priežastį, dėl kurio šiandien atvykote su mumis susitikti, tačiau ta kasdieninė politika ir jos klausimai nekarta dar bus įtraukiami į mūsų darbo tvarkę, nes pastaruoju metu laikrašį daugiau rašė ne apie banko atsparumo patikrą, tačiau daugiau rašė apie mokesčių sistemas atskiriuose valstybėse narėse. Norėčiau paminėti dar vieną dalyką. Vakar taryba galutinai pritarė mūsų pasiūlymui dėl e, ieškinių dėl žalos atlyginimų. Tai yra pirmasis teisės aktas, kuris buvo patvirtas bendro sprendimo prieimimo tvarka iš konkurencingumo, konkurencijos politikos srities. Aš manau, kad <clears throat> tai yra tam tikras orientyras mūsų ateities veiklą ir manau, kad per šią kadenciją bus ir daugiau dar tokių pasiūlymų dėl teisės aktų. Dar kartą dėkojame kad atvykote ir nekantri laukime galimybės su jumis ateitie keistis nuomonėmis. Dar skelbiu kitą darbo tvarkės klausimą, kiti klausimai, ir kas nors turėtumėte jų ne. Pirmininkas taip pat neturi. Dešimtas darbo tvarkės klausimas, kitas mūsų posėdis nuo 15 iki 18.30, lapkričio 17 dieną. Ačiū, kad dalyvavote posėdėje, jis yra baigtas.